Well, friends, we'll start. Bičiuliai, pradėsime posėdį. Tai yra viešas klausimas. Kalbėsime apie pabėgėlių integravimą į darbo rinką. Pradedame darbą. Džiaugiuosi, kad jūs esate čia. Kai kas iš toli labai atvyko į Briuselį pas mus. Taip pat e, sveikinu parlamento narius, šio komiteto narius Europos parlamente mes daug apie tai kalbame ir kiekvienu lygmeniu kalbame apie šias problemas dėl akivaizdžių priežasčių, nes e, matome, kad e, didžiuliai yra poreikiai, atsiranda spaudimas pabėgėliams nepaprastai dėlis, taip pat spaudimas valstybėms narėms ypatingas, o mes dar nesame išsprendę E, krizės pabėgėlių klausimų e, vientisai ir žmogiškai, pasakyčiau. Dėl to surengėme šį viešai klausimą ir jisai yra tikrai labai svarbus. Mes pasiklausysime e, įvairių nuomonių, išgirsime skirtingus balsus, kalbės ekspertai. Ir išklausysime e, liūdimo apie realybę pabėgėlių krizės kontekste. Ir kalbėsime apie tai, kas, kas e, atsitinka, kai pabėgėliai atvyksta į Europos Sąjungą. Mes visi turime siekti gero rezultato, gerų pasiūlymų Mes taip pat turime siekti uh, išlikti ir laikytis uh, darbotvarkės. Ponas uh, e, Benifai yra pranešėjęs šiais klausimais. Jis atsakingas už tos klausimus. Uh, Europos parlamente. Pone Benifai, žodis jums, prašom. Dėkoju. Dėkuoju pirmininkė. Labai džiaugiuosi, kad atvyko ekspertai pas mus. Esu e, dėkingas jiems, kad jie sutiko atvykti, pasidaryti savo turimą informaciją. Kaip ką tik tai sakė pirmininkė, aš esu pranešėjęs e, pabėgėlių socialinės įtraukties integracijos į darbo rinką klausimų, rengsiu pranešimą. Ir aš jau baigiu parengti pirmąjį variantą savo pranešimo. Paprašiau, kad tarnybos e, pateiktų vertimui mano e, pranešimą. E, vasario 22 dieną bus išsiųstas e, šis pranešimas versti, o kovo mėnesį viduryje kalbėsime apie jį komitete. Mes e, turime kalbėti apie integraciją, kultūrinę įvairovę, kultūrinius ir socialinius aspektus. Šiandieną nepristatysiu išsamei savo pranešimo, bet norėčiau pasidžiaugti galimybę išklausyti svečių. Ir tikrai bus labai vertinga jų informacija, e, padės e, ta informacija man baigti renkti savo pranešimą. Mes suprantame, kad šis klausimas nėra paprastas, e, jisai yra labai politizuotas, bet netgi žiūrint neutraliai, tai yra labai aktualus Europos ir nacionalinės darbo tvarkės klausimas. Jis labai platus taip pat ir e, galima kalbėti apie prieglupščio politiką, tarptautinę e, apsaugą, darbo rinką, makroekonominius e, fiskalinius aspektus ir diskriminaciją. Ir rengiant e, pranešimą buvo labai sudėtinga užtikrinti linijiniškumą, e, kadangi ES politika yra fragmentuota šiuo klausimu ir taip pat kompetencijos yra ribotos e, ES. Dėl to atsiranda didžiulė įvairovė, įvairialypiškumas. Kitas dalykas naudojamos vairios sistemos, programos, fondai. Dėl to labai sunku viską susekti ir e, viską sugrupuoti, sudėti į vientisą vaizdą. Aš e, baigdamas savo trumpus pastebėjimus e, noriu išvardyti pagrindinės prielaidas, kuriomis remiasi mano pranešimas. Pirmiausiai, pabėgėlių krizė yra humanitarinę krizę. Ir mes turime ieškoti veiksmingo atsako, e, skubaus atsako. Aš taip pat galiu pasakyti, kad socialinė įtrauktis ir integravimas pabėgėlių į darbo rinką yra dinamiškas dviejų krypčių procesas, tai yra ir iššūkis, ir galimybė, ir reikia, kad vietos e, administracijos e, bendruomenės ir pabėgėliai įsitrauktų ir Europos institucijos turėtų suteikti realią paramą tam. Toliau e, reikia pradėti veikti kaip galima anksčiau, kad būtų galima užtikrinti socialinę įtraukti ir įtraukti į darbo rinką pabėgėlių. Aš e, noriu pasakyti, kad nėra alternatyvos. E, Pabėgėlė tiksint į Europą turi būti integruojami. Norėčiau e, pasakyti, kad lauksiu jūsų nuomonių, pasiūlymų. Aš esu pasirengęs atsakyti jums į klausimus, kurių jūs, jūs galite turėti man ir dėkuoju jums uždėmesi. Ačiū, ponė Benifai. turime šešis svečius, kurie uh, pasisakys per diskusiją ir pirmoji kalbės ponia e, Hala Akari, ji yra Sirijos uh, pabėgėlių asociacijos atstovė ir taip pat jie atstovauja Švedijos Marienstado žmonių iniciatyvai. Uh, Prašyčiau pradėti ir kalbėti maždaug 8-9 e, minutės. Ačiū pirmininkė, ačiū ponė Benisei. Labas rytas, ponios ir ponai. Noriu padėkoti užimtumo komitetui Europos parlamente už tai, kad jis pakvietė mane pasakyti šiame klausime apie pabėgėlių socialinę įtraukti ir integraciją į darbo rinką. Tikiuosi, kad mano indėlis bus naudingas kadangi aš esu nacionalinės švedijos riečių asociacijos narė ir dirbu su prieglaušių prašančių žmonių integracija, noriu pakalbėti apie šiandienos situaciją ir pabrėžti pasvarbiausius veiksnius, kurie kliudo integracijos procesui. Po to aš pats siūlysiu keletą sprendimų ir e, strateginių pasiūlymų. Panaudosiu Švedijos modelį, nes Švedija yra valstybė, kuri prisima atsakomybę už pabėgėlius nuo pat pradžių. Aš manau, kad yra daug panašumų tarp Švedijos modelio ir kitų Europos šalių. Todėl aš ir naudosiu šį pavyzdį. Švedijos migracijos agentūra pabėgėliams sudėkia e, prie, būstą stogą, pasirūpina pagrindiniais jų poreikiais, toliau e, savivaldybės įmėsi e, teikti paslaugos ir padeda įsikurti, kuomet e, pabėgėliai mokosi kalbos ir rengiasi ieškoti darbo. Toks planas užtrunka du metus. Tačiau šis <clears throat> procesas nėra toks sklandus, kaip atrodo iš pirmo žvilgsnio. Yra tam tikrų problemų. Pavyzdžiui, ilgas laikas, kuomet reikia laukti, kol migracijos agentūra apsvarstys prieglošio prašymus. E, šiomis dienomis tai užtrunka iki dviejų metų. Tuo metu pabėgėliai gyvena stovyklose, už miestų ribų, už visuomenės e, akies ir kol jie gauna gyvenimo leidimą, negali pradėti mokytis kalbos ar šiaip e, mokytis ir, aišku, netaip ne lengva gauti kokį nors darbą. Akivaizdu, kad situacija e, kelia tam tikrų iššūkių dėl pabėgėlių kantrybės, jie praranda entuzijazmą ir norą pradėti viską iš pradžių, o tai ir apsunkina ir socialinės įtraukties proceso e, sklandumą. E, kvalifikuotiems e, pabėgėliams tai atima paskatas imtis profesinės veiklos. Užimtumas kainuoja daug, todėl daugelis darbdavių siūlo darbus pabėgėliams tik tai tada, tik tai tais atvejais, kai prie jų atlyginimo 60-80 procentų primoka užimtumo tarnybos, o kontraktas trunka daugiausiai vienerius metus. Socialinė prasme yra daug daugiau žmonių, kurie sutinka pabėgti. Tačiau yra daug tokių, kurie nieko nenori žinoti apie pabėgėlius dėl savo baimių, nežinojimo, kitų priešašių. Tokios grupės patiria ir žiniasklaidos ekstremalių dešiniųjų politikos e, sparno poveikį. Pasitaiko išpolių prieš pabėgėlių stovyklas ir galite suprasti, kaip visą tai neigiamai veikia visą procesą. Pabėgėliai turi savo istoriją papasakoti, jie yra praradę savo gimtinę, jie yra patyrę daug sunkumų pasieniuose ir tarsi to nepakaktų dar politikai daro pareiškimus, kad pabėgėliai bus priversti grįžti namo, kai tik tai bus išspręsta politinė krizė. Visą tai pabėgėlius e, verčia savo lagaminus laikyti uždarus ir e, tą įtraukti laikyti prabanga, net jeigu jie nusprendžia integruotis į visuomenę. Ta visuomenė skiriasi beveik visais aspektais ir tuomet tai sukuria baimę, nerimą O žmonės juk nori, kad jie būtų išgirsti. Taigi, ką reikia daryti? Pirmiausia, labai svarbu, kad, kad integracija ir migracija e, politikos, kurie iš šiose srityse kartu ir, e, ir e, ieškotų išeičių, kaip pats sutrumpinti tą laiką iki prieglošio suteikimo. Jeigu mes suteikėme galimybę mokytis kalbų, tai tai būtų didelis pasiekimas, didelė investicija į integracijos procesą. Pilietinė visuomenė stengiasi už, užpildyti tas spragas, e, papildyti vyriausybės darbą, siūlydami e, kalbų kursus, kultūrinius renginius ir atsižvelgti pabėgėlių pa, e, poreikius. Aš turiu daug pavyzdžių, tačiau laiko aišku neturiu, bet noriu paminėti keletą. Marijastado visuomenė, daug kitų miestų bendruomenės daro daug, kad priimtų pabėgėlius, e, naujai atvykusius žmonės, o tai rodo jų pas, žmonių, pas individų ir organizacijų atsidavimą jų problemų sprendimui. Kai dėl užimtumo klausimų, tai svarbu kurti naujoviškas darbo vietas, spręsti užimtumo problemas. E, čia norėčiau paminėti e, Helvdo mieste gyvendinamą planą. E, siūloma sukurti tam tikras poziciją, tai yra e, e, atitinkamus, atitinkamas pareigybės su mažesnėmis, mažesnės atlyginimais, kurie padėtų žmonėms įsidarbinti, jie pradėtų dirbti nuo padėjėjų darbo, o po to gautų pilną etatą. Vienas iš siūlomų sprendimų yra tai, tas, kad universitetai imtųsi dalies užduočių. Dar kol pabėgėliai laukia prieglopšio leidimo. Darbo rinkai reikia pasinaudoti kvalifikuotais amatininkais. Jie turėtų įvertinti jų įgūdžius darbo vietoje, o ne per profesinius kursus nuo pat pradžių. Projektai ir planai, kuriuos parengia savivaldybės, kultūriniam dialogui. Ir čia reikia konsultuotis su pabėgėliais, pavyzdžiui, sukuriant patariamasias tarybas, kurią sudarytų bendruomenių atstovai. Jie reguliariai galėtų sutikti su politikais ir savivaldybių pareigūnais, kad garantuotų gerą supratimą, kokie yra pabėgėlių poreikiai socialiniai ir kultūriniai, o dėl to atstumo tarp e, vietinių ir naujai atvykusių, tačiau ta, ta, ta spraga yra mažesnė mažesnė miestuose negu dėlėse, pavyzdžiui. Reikia suprasti, kad natūralu, kad po didelės imigrantų bangos atvykusios per trumpą laiko, tokia reakcija įmanoma. Tokia pati reakcija buvo pastebėta ir praeitie, kai iš Bosnijos žmonės atvyko į Švediją Šiandien antraštės labai panašios kaip tuomet, tačiau Bosnijos žmonės ir kitų bendruomenių žmonės e, rodo, kad jie prisideda prie visų gyvenimo aspektų turtinimo Švedijoje. Turime būti kantrus, turime sėti sėklas ir leisti joms užaukti. Turime steigti progą užduoti klausimus, nes po dialogo atsiranda ir supratimas. Atsiranda supratimas dėl skirtumų ir panašumų, O iššūkiai mus, mums yra visiems vienodi ir verčia spręsti realias problemas. Siriečiai šiandien organizuojasi ir įsitraukia į pilietinės visuomenės veiklą. Žmonės mūsų klausosi, kai mes, mes pasakojame apie save, papasakojame apie savo kultūrą ir istoriją, jie supranta, kad mes bandome e, E, gyventi Europoje, nors mūsų šaknis yra kažkur toli. Baigdama norėčiau paminėti vieną svarbę problemą. Karas Sirijoje e, tai kenkia ne tik siriečiams, e, tai yra iššūkis visoms vertybės. Mes kaip pasisukome į Europą dėl to, kad ji E, turi aukštas e, kilnes vertybės. Ir todėl mes tikimės didesnio Europos vaidmens sprendžiant Sirijos problemą. Jeigu bent jau ne politinę, tai bent humanitarinę prasme. Aš dar puikiai prisimenu Madai miestą, kuris vis dar kenčia. Šimtai žmonių iš tame mieste e, patiria apšaudimą ir apgultį, nes negalime atsiriboti nuo jų tragedijos. O dalis visos integracijos yra vertybių gyvendimas. Tos vertybės, kuriamis didžiuojasi Europą, turi būti taikomas ne tik Europoje, bet ir toliau. Ačiū. Thank, <clears throat> thank you very much, Madam Akari. Labai ačiū Jums, ponia Akari. Toliau kalbės daktaras Volgangas Milleris, kuris atstovauja mm, migracijos e, koordinavimo biurui. E, taip pat federaliniai užimtumo agentūrai Vokietijoje. Prašom. Ačiū, pirmininkė. Aš norėčiau kalbėti savo gimtają kalbą. Aš atstovauju nacionalinę darbo administraciją Vokietijoje, taip pat dirbu ir Europos tinklo valdyboje tas tinklas apjungia visas ES e, darbo administracijas. Aš kalbėsiu apie Vokietiją. Integracija į darbo rinką gali vykti tik tada, kai žinome, e, Kas yra būdinga tiem žmonėm, kurie turėtų būti integruoti į darbo rinką? Pateiksiu faktus apie Vokietiją. Pas mus atvyko maždaug apie vienas milijonas e, žmonių 2015 metais e, ir ko gero 50 procentų iš jų nusipelno pabėgėlio statuso. 17 procentų iš tų asmenų yra darbingo amžiaus. Tai reiškia, kad mums reikia integruoti darbo rinką apie 300 tūkstančių žmonių. 80 procentų iš tų žmonių turi e, bendrąjį arba vidutinį išsilavinimą, o 20 procentų profesinį arba e, universitetinį. 17 e, procentų iš jų yra labai jauni ir 30 procentų iš tų visų asmenų sudaro moteris. Taigi, ką tai reiškia, kokią strategiją reikia pasirinkti? Visų pirma, Reikia turėti omeny, kad e, tokių žmonių integracija turėtų pavykti. Vis dėlto ne visi tie asmenys turi e, pakankamai kvalifikacijų. Ir taip pat e, trūksta procedūrų dėl e, asmenų kvalifikacijų pripažinimo, ypač turint omeny tokį didžiulį kiekį žmonių. Tai nėra vietinio pobūdžio problema, tai nėra tokia problema, kuri apsiriboja viena kažkokia vietovė. Kadangi trūksta formalių kvalifikacijų, o taip pat turint omeny tai, kad daugelis tų žmonių labai jauni, Tai mūsų pagrindinis tikslas yra užtikrinti, kad tie asmenys gautų pilną išsilavinimą. Jeigu e, žmogus neturi kvalifikacijų, tai ko gero jis neturi ir atitinkamų darbinių įgūdžių, kurias būtų galima panaudoti. Taigi, norint tokius asmenys integruoti į darbo rinką, e, visų pirma, juos reikia apmokyti kalbos, taip pat suteikti ir kvalifikaciją. Taigi reikia veikti keliais frontais. Taip pat reikėtų daryti viską, kad e, dabartiniai pabėgėliai netaptų ilgalaikiais bedarbiais ateityje. Per pirmosius penkerius metus ko gero pavyks e, integruoti nedaugiau kaip 50 tūkstančių, 50 procentų tokių asmenų. E, Taip pat reikėtų uh, užtikrinti, kad integruojant pabėgėlius nebūtų diskriminuojami ir vietiniai tiek Vokietijos piliečiai, tiek kitų ES valstybių narių piliečiai. Tai žmonės tik tai supriešintų tarpusavėje, taigi to reikėtų vengti. Taip pat e, pabėgėliais reikėtų rūpintis taip, kaip ir e, kitomis gyventojų grupėmis. Aišku, gali atsirasti konkurencijos, bet um, žmonės turėtų konkuruoti tik um, pagal savo kvalifikacijas. Taip pat mes manome, kad galime panaudoti puikiai jau dabar esančius instrumentus, Galbūt jas reikia pakoreguoti, tačiau nereikia ieškoti naujų instrumentų. Ką veikia Vokietijos e, darbo birža? Mes e, kaip, darome panašiai kaip ir Švedijoje. Nuo pat pradžių mes e, bandome išsiaiškinti, kokias kvalifikacijas žmonės turi. Ir Mes manome, kad ėmusis veiksmų nuo pat pradžių asmo turi daugiau galimybių integruotis. Jau po trijų mėnesių asmo Vokietijoje gali pradėti dirbti. Tokia yra teisinė bazė. Ir mes norėtumėm, kad jau kai as, tuo metu, kad kai asmo teikia paraišką dėl pabėgėlio statuso, jau būtų pradedamas vertinti jo kvalifikacijos sakiau, kad būtina, jog pabėgėliai iš karto pradėtų mokytis ir kalbos. Dabar jau gyventiname bandomąjį projektą. Turime e, išsiaiškinti, e, e, kokias paslaugas asmenys gali teikti arba kokius produktus gaminti. Kalbant apie jaunus pabėgėlius, o taip pat ir moteris, Jiems irgi skiriame ypatingą dėmesį. Pateiksiu pavyzdį. Paprastai mes darome prielaidą, kad e, kai asmuo e, baigia mokyklą, bet e, neturi jokio aukštesnio išsilavinimo, jam reikia įgyti tam tikrą profesinę kvalifikaciją bet tokiems asmenims yra taikoma viršutinė amžiaus e, riba. Dabar atvyksta pabėgėliai, jų situacija kitokia, yra viršiama ta e, viršutinė amžiaus riba. Ir dėl to reikia tam tikrų pataisų teisės aktuose. Mes padidinome darbuotojų skaičių, taip pat ir biudžeto dydį tam, kad galėtume finansuoti šį papildomą krūvį. Mes daug investuojame į mūsų darbuotojų apmokymus, norime, kad jie įgytų tarp kultūrinių kompetencijų, kadangi pabėgėlių yra labai daug, tai e, mūsų darbuotojams tai irgi reiškia e, nauja patirtis, negalima vadovautis e, standartiniais procesais. Visiškai netrukus balandžio mėnesį pradės veikti e, karštoji telefono linija, e, kur dirbs vertėjai žodžiu. Taip pat e, ir internete mes naudojame ir naujas telekomunikacijos priemonės. Pavyzdžiui, internete turime specialią svetainę, turime ir mobiliųjų telefonų programėlę, kuri vadinasi Welcome. Taip pat e, mes e, internetinį darbo biržos puslapį e, išplėtėme, ten informacija yra teikiama ir papildomomis septyniomis kalbomis. Tai gal tiek iš mano pusės dabar lauksiu jūsų klausimų. Ačiū. Thank you, Mr. Dėkuoju, ponė Milleri. E, toliau pasakys ponas Denis Aro, jis atstovauja Raudono kryžiaus organizaciją ES biurui. Prašom. Pirmiausiai norėčiau padėkoti, kad pakvietėte Raudonai kryžių atvykti į jūsų klausimą. Mes e, atstovaujame 28 valstybių narių Raudono kryžiaus e, organizacijoms mm, ir tikriausiai jūs žinote, apie Raudonąjį kryžių, tai tarptautinis judėjimas, kuris padeda ištikus nelaimėms, e, gamtinėms e, ir kitoms nelaimėms. Mes pirmiausiai dirbame sveikatos socialinių paslaugų teikimo srityje. 250 tūkstančių darbų turime ES ir virš milijono savanorių. Žinome, kad vis daugiau migrantų atvyksta į Europą, kerta ją ir mes e, dirbame abiejose viduržėmio jūros pusėje, bandome e, be diskriminacijos, nepriklausomai nuo jų teisinio statuso, suteikti jiems pagalbą. Nuo vasario 600 tūkstančių migrantų atvyks iki vasario pabaigos į ES. Jiems reikia pagalbos ir reikia galvoti apie jų ilgalaikius poreikius. E, manome, kad galimybė dirbti e, pabėgėliams yra labai svarbi, dėl to mes e, džiaugiamės tomis galimybėmis, kurios numatomos yra rengiamame pranešime. Aš daugiausiai kalbėsiu apie tris dalykus susijusius su migrantais ir norėčiau pateikti pavyzdžių apie tai, kokias paslaugas gali steigti nacionaliniai Raudono kryžiaus skyriai. Pirmiausiai, paremti aktyvę integraciją pabėgėlių į darbo rinką. Antra, labai svarbu papildomą teikti paramą integracijos srityje, ypač paramą šeimų susijungimo E, klausimais. Ir trečias dalykas, e, kaip gaminėjo ankstesni kalbėtojai, kovojimas su ksenofobija ir diskriminacija. Pirmasis dalykas, labai svarbu prieglupščio prašytėms ir pabėgėliams teikti galimybę dirbti kaip galima anksčiau. Toks e, dalykas pagerintų jų socialinę integraciją, taip pat sustiprintų galimybę susitikrinti padorės gyvenimo sąlygas ir būstą. Tačiau reikia pirmiausiai gyventinti keletą sąlygų, kad būtų galima užtikrinti veiksmingą socialinį ir profesinę integraciją. Pirmiausia, reikia, kad būtų taikomos politinės priemonės skirtos integruoti pabėgėliams darbo rinką, bet taip pat reikia atšvelgti į jų atskirą situaciją. Daugelis pabėgėlių e, ilgai keliavo traumatiška patirtis jų kelionės E, yra ir labai svarbu nepamiršti specialių poreikių ir tam tikrų jautrių dalykų. Europos parlamentas turėtų e, skleisti standartus, taip pat reikia daugiau e, pastangų siekiant pripažinti kvalifikacijas ir išsilavinimą. E, pabėgėlių. Kitas dalykas, reikia augdyti kitus poreikius, tokius kaip kalbų mokymas. Danijoje, Danijos raudonasis kryžius dabar pradėjo naują uh, programą, kuri skirta pabėgėlių kvalifikacijų svertimui prieš jiems e, išvykstant iš pabėgėlių registravimo centrų. Jeigu greitai bus pripažinta jų kvalifikacija tai ir įvertinta, tai jiems e, bus daugiau galimybių susirasti darbą. Taip pat, kaip ponia Karis sakė, reikia užtikrinti kalbų mokymą profesinis ir e, kalbų mokymas neturėtų apsiriboti tik tai vaikais pabėgėlių. Taip pat reikia pasakyti, kad trūksta tinklų, socialinių šeimos tinklų, dėl to pabėgėliams sunkiau yra integruotis. Pabėgėliai, kurie dalyvauja socialiniuose tinkluose, geriau gali integruotis. E, Dvinių programos, e, pagalbos programos, e, patalpinimas į tam tikrą darbinę aplinką gali padėti Ispanijos Raudonasis kryžius nuo 2000 metų e, gyventina programą užimtumo planas pabėgėliams, e, skiriama sustiprinti pažeidžiamų žmonių įgūdžius, e, taip pat kovoti su stereotipais, kurie galbūt užkėtė jiems kelią patekti į darbo rinką tai nėra kažkokie bandomieji projektai. 2014 metais beveik 100 tūkstančių žmonių dalyvavo e, tame projekte. Iš dalies jis finansuojamas iš Europos socialinio e, e, fondo ir 30 procentų tarptų žmonių buvo migrantai. Reikia taip pat užtikrinti bazinės paslaugas, sveikatos apsaugą, švietimą, socialinės paslaugas, tai būtina veiksmingai integracijai. Ispanijos raudonasis kryžius parodė, kaip svarbu yra ne tik paremti kelią į darbo vietą, bet taip pat sukurti patikimą ir deramą paramos sistemą. Galimybę naudoti socialinės apsaugos sistemomis, e, būsto e, paramos priemonėmis. E, mes žinome, kad reikia taik, manome, kad reikia taikyti socialinių teisių elementus galiojančius ES ir pabėgėliams. Galiausiai aš norėčiau pasakyti, kad uh, E, pabėgėliai labai padeda integruotis pabėgėliams. E, tiksliau savanoriškas darbas padeda jiems integruotis. E, toliau be įtraukties į darbo rinką kitos e, paslaugos yra labai svarbios ar kiti elementai, pavyzdžiui, šeimų susijungimo priemonės. Jeigu pabėgėlis visą laiką galvoja apie šeimą, kuri liko ar negali bendrauti su giminaičiais, kurie jau yra e, šaliai, kuriais atvyko, tai prisideda prie neigiamų pabėgėlių emocijų. E, šeimų susivienimo dalykai gali e, padėti e, pabėgėliams, jiems suteikiamas saugumo jausmas ir jie tokiu būdu lengviau gali integruotis į visuomenę. Raudonasis kryžius ES jau daug metų remia šeimos narių susivienimą ES, teikiamos teisinės konsultacijos, apmokama kelionės išlaidos šeimos nariams, taip pat prisidama prie integravimo proceso. Švedijos Raudonasis kryžius pavyzdžiui įdarbina teisininkų grupės, kurie teikia konsultacijas ir atstovauja per teismo procesus e, pabėgėliams e, dėl šeimos susivienimo bet manome, kad galima dar daug ką padaryti, kad pašalintos būtų kliūtis tokios kaip dideli mokesčiai, sudėtingos administracinės procedūros, taip pat vizų išdavimo tvarka, kelionės dokumentų išdavimo tvarka e, šeimos nariams. Kuo ilgesnė procedūra, tuo sudėtingesnis tampa šeimos gyvenimas. Daugelis ES valstybių narių nusprendė apriboti galimybę pabėgėliams ir tarptautinės apsaugos gavėjams susijungti su šeimos nariais. Mes manome tvirtai, kad parlamentas e, vaidina labai svarbu vaidmenį akcentuodamas, e, kaip svarbu yra užtikrinti teisę į šeimos gyvenimą. Tai yra būtina sąlyga integracijai sėkmingai. <clears throat> Trečias dalykas, paskutinis pastebėjimas. Daug migrantų pabėgėlių Europoje kenčia nuo atskirties, rasizmo, ksenofobirijos. E, nuolat kalbam apie migraciją kaip apie krizę, dėl to neatsižvelgiama į ilgalaikį migracijos pobūdį ir galimybės. Europos parlamentas turėtų ir toliau informuoti visuomenę apie pozityvų indėlį migrantų ir pabėgėlių visuomenėje. Nuo 2014 metų Italijos Saudono kryžiaus vietos skyriai e, per E, įvairias kampanijas e, bando integruoti pabėgėlius. Jį vadinasi, ne vienas žmogus nėra nelegalas. E, mes turime taip pat suvokti, kad pabėgėlių poreikiai yra ypatingi ir to, juos reikia atsižvelgti integruojant ir norint užtikrinti sėkmingą integravimą. Reikia įvairių priemonių, kurios padėtų jiems integruotis į darbo rinką, bet ir papildomų paslaugų, kurios leistų susijungti šeimoms, e, naudoti sveikatos apsaugos paslaugomis, gauti e, psichologų pagalbą Teisininkų pagalba ir e, kalbų kursai labai svarbus. Europos parlamentas vaidina labai svarbu vaidmenį, jis turėtų paraginti visus suinteresuotus subjektus įgyvendinti integravimo programas, kurios būtų naudingos pabėgėliams ir visuomeniai. E, integravimas turi prasidėti tuo met, kai jau yra nagrinėjami e, prašymai suteikti prieglopstį. Jūsų siūlomi politikos sprendimai turėtų e, vesti link ilgalaikio įsipareigojimo remti pabėgėlius. Aš baigdamas norėčiau padėkoti Jums dar kartą, kad pakvietėte mus ir mes esame pasirengę Jums suteikti papildomos informacijos atsakydami su klausimus. Ačiū. Ačiū, ponė Abu. Žinau, kad greitų priemonių čia nėra ir todėl to čia mes ir susirinkome. Taip pat noriu pasveikinti mūsų svečius, kurie yra mūsų salėje. Turime 30 administratorių iš region, regioninės tarybos iš Prancūzijos Limuzan Šarpan, kurios pakvietė ponė Šartie. Noriu pasveikti Jūs, kur Jūs čia sėdite. Taip pat e, yra 11 Norvegijos parlamento narių e, apsilankiusių pas mus gale, ar ne? Taigi, kol kas ačiū už pasisakymus. E, dar toliau žodis ponui Abu Bakaras Sumauro, kuris yra migracijos pareigūnas Unionės sindikalė Dibazė e, profsąjungoje iš Italiją. Prašom. Je vous remercie. Dėkoju. Esu Nacionalinės konfederacijos e, prezidiumo narys. Taip pat aš kalbu ir pabėgėlių ir prieušio prašytojų vardu e, iš aštuonių valstybių. Ir yra palaiko ryšius su triomis E, Europos trimis Afrikos valstybėmis. Kalbant apie pabėgėlių integraciją į darbo rinką, tai yra pirmiausia, tam reikia suprasti problematiką, suprasti šią temą. Aš norėčiau parodyti savo prezentaciją ekrane. E, kaip kalbant apie pabėgėlius, tai pirmiausia, tai galima kalbėti apie pabėgėlius statuso apibūdinimą, nes pabėgėlis yra apibūdinamas kaip e, e, žmogiškoji būdybė, kuris yra atsidūręs ne savo gimtojoje ar nuolatinės gyvenimo šalyje, kadangi jis yra persekėjimas ar bijosi e, būti persekėjimas dėl rasės, religijos, tautybės, priklausomybės tam tikrai socialiniai grupiai ar dėl savo politinių nuomonių. Šiandien pasaulyje pagal pabėgėlių komisaro duomenis yra 60 milijonų pabėgėlių. 9 iš 10 gyvena šalise, kurių ekonomika yra mažiau išsivyščiusi. Tai, yra, tai nėra invazija į Europos Sąjungą, jie gyvena kitur, o ne Europos Sąjungoje. Konvencija, labai svarbi konvencija, kuri turi būti išlaikyta. Tačiau pagal konvenciją pabėgėlių būklė apibūdinama per socialinės ir geopolitinės problemas, e, šis apibūdinimas nėra pakankamas, nes tam, kad suprastume priežastis, dėl ko žmonės bėga ir miršta, e, visi tie pokyčiai viduržėme jūros baseine yra klausimai e, žmonijai. Ir aš norėčiau paminėti tris požiūrio dimensijas. Pirmiausia, dimensija, tai yra e, krizių e, aspektas, tai yra migracijos krizės aspektas. Susitarėme su situacija, kuri reikalauja skubių priemonių, skubaus intervencijos. Ir e, tai, ką daro šiandien Europos Sąjunga, skirdama savo biudžete 15-16 metais 9,9 milijardo eurų. E, kritinės situacijos atveju, kodant, jeigu trūksta racionalaus požiūrio, trūksta planavimo, reikia kreiptis į visuomenę, daug nevyriausybinio organizacijų dirba priimdami pabėgėlius. Reikia nepamiršti, kad tai yra e, tuos žmonės reikia pirmiausia integruoti. Antra dimensija yra globos e, dimensija. Visų pirma, e, tai pabėgėlių prieimimas tai yra etikos ir moralės klausimas. E, trečioji dimensija tai yra struktūrinė dimensija. Pagal šią e, dimensiją noriu pateikti keletą pavyzdžių. Kyla e, klausimas dėl klimato kaitos, aišku, 2013 metais 22 milijonai asmenų pakeitė gyvenamąją vietą dėl klimato pokyčio. Antrasis šios dimensijos elementas yra žmonės, kurie pakeitė gyvenamą rytą dėl konfliktų. Konfliktai šiuo metu yra vienas iš pagrindų, kurie, viena iš priežasčių, kurie verčia žmonės išvykti iš savo šalies. O trečias elementas yra susijęs su, <clears throat> su e, ekonominiais karais. Šie ekonominiai karai atsiranda dėl politikos, kuri vykdoma daugelį šalių kuomet, e, pavyzdžiui, ekonomikos saugumas yra nemažas, tačiau skurdas nemažėja, pavyzdžiui, kaip užsakarė Afrikoje. Todėl, e, e, kad priemonės primetamos tarptautinio valiutos fondo ir kitų tą šalis skurdina. skurdina. ES e, ir parlamento 2013 metų direktyva sako, kad valstybės narės turi pačios apsispręsti, kokiamis sąlygomis jos e, leidžia kitų šalių piliečiams patekti į jų e, darbo rinką. Tai yra, turint šią dimensiją, galvoje, turint galvoje šią dimensiją, 28 valstybės narės turi skirtingą socialinę, ekonominę ir kultūrinę politiką. Ir kadangi nėra suderinimo šią prasme, matome tokius vaizdus kaip čia ekrane. Tai yra žemės ūkio darbuotojai gyvena tokiamis vat, sąlygomis. Pažiūrėkite į šį fotelį, į jo rūbus, kuomet tokie žmonės priversti gyventi tokiamis sąlygomis. E, tarp šiukšlių, dėvėti tokius batus, pavyzdžiui. Tai yra naujieji, naujo tūkstantmečio vergai. Mūsų profsąjunga yra įsteigusi biurą, prieimimo biurą, kur teikiame informaciją žmonėms. Ir kalbant apie darbo rinką, mes tam, kad pabėgėliai galėtų pakliūti į darbo rinką, reikia sukurti sąlygas e, padariam prieimimui ir oriam prieimimui, užtikrinant e, lygias vienodas teisės. Kokios yra strateginės priemonės? Pagal pabėgėlių socialinio judumo e, problematika, tai tai nėra šiuo metu įmanoma. Prieiga prie mokymosi, prie švietimo ar jų e, išsilavinimo pripažinimas irgi problematiški. Todėl tas jų kvalifikacijos pripažinimo klausimas yra labai aktualus. E, taip pat reikia kontroliuoti įvairius prieimimo fondus, kovoti su vergyje ir išnaudojimu. įteisinti asmenų gyvenančių ES teritorijoje statusą, ištikrinti bendradarbiavimą tarp vietos bendryjų, suderinti Europos lygmenių e, reikalavimus patekimui į darbo rinką. Ir baigdamas noriu pasakyti, pacituoti Nelsono Mandelos žodžius. Mano idealas e, yra laisva visuomenė gyvenanti harmonijoje ir užtikrinti vienodas galimybės visiems. Ačiū. Thank you, Mr. Sumahoro. Uh, Dėkoju ponui Sumahoro. Dabar suteiksiu žodį poniai Lin Verest, kuri yra uh, Flandrijos integracijos agentūros uh, direktorė. Prašom. Dėkoju, kad atve, at, at, galėjau atvykti pas Jūs, kad pakvietėte mane. Taip pat parodysiu skaidrių. E, užimtumas lygų integracija lygų užimtumas. E, Flandrijos užimtumo agentūra laikosi šių principų. Pagrindiniai dalykai yra trys, kuriuos mes taikome kasdien, e, teikdami visas paslaugas pabėgėliams ir e, kiekviename projekte, kuriuose kurie gyvendame su partneriais. Pirmiausiai, užimtumas yra pagrindinis sėkmės garantas. Tai yra pajamos, tapatybė ir vaidmuo visuomenėje. Užimtumas e, leidžia bendrauti su kitais piliečiais, išmokti kalbos ir galima suprasti geriau dirbant, kaip veikia visuomenė. Antras principas. Nėra tokio dalyko kaip pabėgėlis. Tai e, yra teisnis konstruktas, kuris atneša tam tikrų teisių ir prievalių, bet pirmiausia, reikia pasakyti, kad kiekvienas pabėgėlis yra e, žmogus, individas su savo įgūdžiais, profesinė patirtimi, mokymosi gebėjimais ir panašiai. Ir e, trečiasis e, principas, kurį naudojame, yra darbas priderintas. Mes žiūrime į asmenį ir jo įgūdžius kaip išeities tašką. Dėl to labai daug dėmesio skiriame konsultacijų asmenį ir pagalbos asmenį teikimo. Mes e, E, įgyvendame ES integracijos politiką ir e, per tuos procesus užtikriname mm, sąveiką tarp migranto ir visuomenės. Ir procesas yra dvi kryptis. Mes taip pat siekėme gyventinti Flandrijos vyriausybės strateginių tikslų ir koordinuojame visus veiksmus. E, kiekvienas ministras vyriausybės imasi iniciatyvų, kurios prisideda prie strateginių tikslų įgyvendinimo bendrų tikslų ir, e, jeigu įmanoma, ir konkrečių priemonių, jeigu tai būtina. Vietos vyriausybė e, atspindi, vietoje gyvendina Flandrijos imigracijos politiką. Aišku, yra e, miestuose skirtingų poreikių, skirtingų iššūkių negu kaimo vietovėse. Dėl to labai svarbu diferencijuoti e, pagalba. Mes taip pat teikėme konsultacijų programą e, ir kiekvienas asmuo e, prieš įgyvendant pilietinės integracijos programą e, gauna konsultacijas ir mes skiriame nemažai lėšų tos programos įgyventimui dalyviams ji nemokama, bet tie, kurie pradeda dalyvauti programoje, turi iki pabaigos išbūti joje Mūsų vyriausybė taip pat e, subsidijuoja e, dalyvaujančias organizacijas projekte. Ir taip pat e, mūsų vyriausybė turi savo agentūrą, integracijos agentūrą, kad būtų galima veiksmingiau dirbti. Mūsų darbas yra paremti vietos administraciją, vieš, visu, visuomenę pilietinę. Uh, E, dirbant su migrantais mes e, teikiame mokymus, e, psichologinę, kitokią pagalbą, vertėjus užtikriname. Ir taip pat mes renkame geros praktikos pavyzdžius, kleidžiame juos, pavyzdžiui, kaip projektų patirtis kleidžiame. Mes kiekvienais metais 18 tūkstančių programų pasiūlome migrantams. Pirmiausiai norime, kad migrantai išmoktų kalbos, e, jie gauna konsultacijas psichologinės, kitokias ir siekime, kad jie susirastų darbą. Kiekvienas naujas atvykęs žmogus parengė asmeninį veiksmų planą, pagal kurį jis turėtų e, gyventi ir siekti tam tikrų tikslų savo gyvenime. Ir paskui tie planai yra aptariami, e, taip pat kalbama e, su jais apie teisės jų ir prievalės per programas e, įgyvendinamos programos, kurios užtikrina tam tikras kvalifikacijas migrantams, kad jie galėtų pasirinkti darbo rinkui. Programų vertimas rodo, kad daug e, žmonių atvykusių labai patenkinti mūsų paslaugomis, nors jos yra privalomas ir reikalauja iš jų pačių daug pastangų. Mes šiuo metu rengėme projektus, kurios e, būtų e, susijėtos su stažuotėmis darbo vietoje. E, Pavyzdžiui, tada žmonės išmokę per mokymo laikotarpį galėtų praktiškai pritaikyti savo įgūdžius, tai galėtų sustiprinti tolesnės įsidarbinio galimybės. Mes e, e, norime pateikti keletą rekomendacijų, torių pagristų savo darbu. Pirmiausia, svarbu pradėti veikti kaip galima anksčiau. Reikia investuoti į pabėgėlius prieglapščio prašytojus, jų mokymą ir mes taip pat turime vertinti programų e, tvarumą. E, ankstyva intervencija yra naudinga tiek visuomenį, tiek migrantui. Antras dalykas, apie kurį aš jau kalbėjau, yra priderinti tos programos prie poreikių nes e, pabėgėliai yra labai skirtingi kaip ir visuomenė. Jeigu bus tik viena programa visiems, tai tikrai e, mes nieko nepasieksime ir sumažinsime jų motivaciją. Integracija yra sudėtingas procesas, yra įvairūs veiksniai, nuo kurių priklauso sėkmė. Veiksmai skirtingose frontuose, veikla turi būti taikoma skirtingose frontuose, bet reikia bendro uh, valdymo ir dėl to bendradarbiavimas tarp įvairių lygmenų yra labai svarbus. Tai atrodo logiška, bet praktiškai kartais sunku tą užtikrinti. Integracija dažnai e, vertinama iš vieno požiūrio taško tik tai. Trečias dalykas - kalba yra privalomas veiksnys integravimosi procese. Kalbos mokymasis turėtų vykti kaip galima arčiau prie praktinio e, pritaikymo kasdienių situacijų, įskaitant darbo vietą. Mes manome, kad kiekvienas pokalbis yra galimybė kalbėti kalba, kurios e, mokomasi. Mes taip pat e, skatiname tarnautojus kalbėti paprastą kalbą su migrantais, kurie taip pat, tada jie gali taip pat e, mokytis kalbos. Kitas dalykas - integracija tai pasangos tiek iš atvykusių pusės, tiek iš visuomenės. Ir daug žmonių tikrai deda pastangas. E, atvykę žmonės taip pat e, valdžios institucijos pilietinė visuomenė, asmenys. Ir dažnai tie procesai yra nematomi užimtumas yra labai svarbi priemonė, viena iš svarbiausių, nes tuo met migrantai gali įveikti įvairias kliūtis, nusistatymus prieš juos ir kartu su priimančia visuomenė kurti savo ateitį. Dėkoju dabar paskutinis pasisakymas, ponas Holvincis, kuris yra migracijos politikos specialistas iš Tautinės darbo organizacijos. Prašom. Ačiū, pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti ir pranešėjai um, Benifai ir kitiems komiteto nariams už kvietimą atvykti jūsų posėdį. Um, Tarptautinė darbo organizacija rūpinasi, kaip e, pabėgėliai gali būti intraukti į darbo rinką. E, tarptautinė darbo organizacija yra e, susirūpinusi dėl dabartinės padėties ir e, reikia kažkokių tai atsakymų, taip pat ir humanitarinio atsakymų. Praėjusiu metu Liepos mėnesį vyko konferencija, o taip pat ir papildomų renginių šiems klausimams aptarti. Lapkričio mėnesį e, e, valdyba Valdyboje buvo atkreiptas ypatingas dėmesys į pabėgėlių krizę ir jos poveikį darbo rinkai. Ši diskusija tęsis ir kitą mėnesį, kai įvyks kita e, valdymo, valdybos sesija. E, ten dalyvaus ir generalinis sekretorius. Eilo arba TDO yra įsitikinusi, kad e, jeigu pabėgėlis yra integruotas į darbo rinką, jis jaučiasi saugesnis. Mes glaudžiai bendradarbiaujame ir su jungtinių tautų vyriausių galiotinių pabėgėlių klausimais. Jeigu pabėgėlis yra integruotas į darbo rinką, tai padeda aukti ekonomikai, o taip pat ir pabėgėlis jaučiasi labiau apsaugotas, turėdamas gerą darbo vietą. Taip pat yra e, parengta e, tvaraus vystimosi strategija laikotarpį iki 30 metų. Aštuntame punkte būtent ir kalbama apie tai, kad visi taip pat ir pabėgėliai turėtų e, rasti normalų darbą. Mes žinome, kad migrantai, pabėgėliai gali svariai prisidėti e, prie visos visuomenės klėstėjimo savo talentais, e, sugebėjimais. Taip pat e, tai padeda įveikti ir demografinius iššūkius, nes dabar visuomenė vis sensta, mažėja darbingo amžiaus žmonių kaip kad sakė generalinis sekretorius, Pabėgėlių krizė yra politikos krizė. Ir e, taip atsitiko ir taip pat dėl neteisingų politinių atsakų. Tikriausiai nieko nestebina, kad e, ir pabėgėlių krizė, ir migrantų krizė. Pabėgėliai ir migrantai uh, labiau vyksta į tas šalis, kur yra palankesnės ekonominės sąlygos, kaip kad, pavyzdžiui, Vokietija ir Švedija Europos Sąjungoje. Tai reiškia, kad e, e, reikia stiprinti darbo rinko veikiančias institucijas, teikti daugiau informacijos, rinkti duomenis, juos analizuoti tam, kad būtų galima atitinkamai formuoti politikos kryptis arba jas derinti prie naujos situacijos. E, taip pat būtina bendradarbiauti ir su socialiniais partneriais, darbuotojų bei darbdavių asociacijomis bei įvairiomis pilietinės visuomenės organizacijomis. Pagrindinis iššūkis, kurį išvelgiame, tai e, yra skatinti e, visuomenės supratimą, kad migrantai gali dalyvauti darbo rinkoje. Ypač dabar, kai situacija kelia daug įvairių neiškumų. Reikia atsakymų tiek pabėgėliams, tiek ir primančiosioms visuomenėms. E, reikia užtikrinti tinkamą švietimą, profesinį mokymą, o taip pat e, ir socialinių paslaugų teikimą. Tai yra būtina siekiant, e, kad situacija taptų konstruktyvesnė. Taip pat reikia užtikrinti kad e, pabėgėliai nebūtų diskriminuojami, kad jie būtų integruojami darbo rinką. Ką daro TDO už ES ribų tose šalise, kur e, darbo rinkos e, integracijos iššūkiai yra žymiai didesni? Štai pavyzdys. Mes atlikome analizę tokiose šalise kaip Libanas ir Jordanija. Šiose šalise yra be galo daug pabėgėlių. Ir mes E, supratome, kad pabėgėlių krizė padarė didžiulį poveikį darbo rinkai. Tai padarė e, poveikį ir užimtumui. E, pabėgėliai yra dažnai išnaudojami, kai kurie pabėgėliai, taip pat ir vaikai, verčiami dirbti. Tai beje įtakoja ir šių valstybių piliečių gaunamus atlyginimus. Neseniai uh, buvo patvirtintas reglamentas dėl darbo leidimo, e, leidimo dirbti tiems asmenims, kurie turi laikiną, laikiną apsaugą. E, pavyzdžiui, Sirijoje esantis pabėgėliai e, gali dirbti keliose sritise. Bet svarbu, kad būtų bendradarbiaujama ir su vietos gyventojais. Būtina bendradarbiauti su profsąjungomis, o taip pat ir e, vietos institucijomis tam, kad būtų skatinama integracija ir kad būtų atsižvelgta į, ir į pabėgėlių, ir primančiųjų bendruomenių poreikius. Taip pat būtina e, vykdyti ir informavimo kampanijas tam, kad būtų kovojama su neigiamais nusistatymais. 2015 metais į ES atvyko beprecedentinis migrantų skaičius, bet tai vis tiek yra mažiau negu kad, pavyzdžiui, Jordanijoje arba Libane. Skirtingai negu kad tos šalis, ES jau e, turi e, pakankamai teisės aktų dėl e, to, kaip pabėgėliai ir migrantai gali dalyvauti darbo rinkoje. Tie teisės aktai galioja bent 25 valstybėse narise. Aišku, tai yra tik pradžia. Praėjusiu metu lapkričio mėnesį mes surengėme Europos parlamente seminarą, kur buvo kalbama apie migrantų ir pabėgėlių integravimą į darbo rinką. Ten dalyvavo įvairios susijusios pusės, e, įvairios e, valstybės, E, politinės partijos veikiančios ir primančiosiose ir tranzito šalise, e, e, taip pat darbdavių organizacijos, komisija, nevyriausybinės organizacijos ir tame sustikime buvo išsakyta daug svarbių minčių. Beje, kai kurias iš jų jau minėjo ir anksčiau kalbėjo kolegos. Visų pirma, pabėgėlių integracija į darbo rinką E, šiuo metu susiduria su valstybių narių e, solidarumo trūkumu. Ir tai reiškia, kad e, reikia teikti daugiau informacijos, siekiant išsklaidyti įvairius mitus. Ir čia svarbus vaidmuo tenka ir Europos parlamentui. Taip pat buvo sakyta, kad ES valstybės narės taip pat E, turi kovoti su tais iššūkiais, e, e, kurias patiria valstybės narės, į kurias atvyksta daugiausia migrantų, kaip kad, pavyzdžiui, Vokietija. Nemažai kalbėtojų jau sakė, kad integracija darbo rinka yra vienas iš veiksmingiausių būdų siekiant paskatinti pabėgėlių integraciją ir socialinę įtraukti į mūsų visuomenę. Jeigu pabėgėliai nuo pat pradžių yra teigiama pagalba integruotis į darbo rinką, tuo yra geriau tiek pabėgėliai, tiek ir e, visuomeniai, o taip pat ir valstybės biudžetui. Taip pat svarbus vaidmo tenka darbuotojų organizacijoms, tam, kad būtų teigiama pabėgėliams ir migrantams pagalba jiems integruojantis į darbo rinką. E, taip pat svarbu, kad e, būtų išsklaidyti ir vietinių darbuotojų būkštavimai dėl e, atlyginimų, dėl darbo sąlygų. Taip pat reikia ir pagalbos tarnybų, kuriuose dirbtų ir pabėgalių atstovai. Taip pat pabėgėlių dalyvavimas darbo rinkoje neturėtų pažeisti darbo ir migracijos teisės tiek nacionalinių, tiek ir europinių lygmenių. E, migrantai e, e, turėtų atitikti darbo rinkos poreikius, jie turi turėti tinkamos kvalifikacijos. Nelegalus migrantai neturėtų būti laikomi nusikalteliais, reikia teisingų sprendimų ir čia. Toliau dėl e, pabėgėlių kvalifikacijos įvertinimo apie tai jau buvo kalbėta. Svarbu, kad būtų atsižvelgta ir darbo rinkos poreikis. Taip pat yra būtina bendradarbiauti tarpusavyje įvairioms e, e, vyriausybinėms valdžios institucijoms. Lapkričio mėnesį jau buvo kalbėta apie tai, kaip vyksta bendradarbiavimas E, pavyzdžiui, tarp e, vidaus reikalų ministerijos ir migracijos reikalų ministerijos. E, ir, pavyzdžiui, darbo biržos. Yra būtina suformuoti išsamų vyriausybinį požiūrį, taip pat įtraukti ir socialinius partnerius. Tai yra būtina siekiant, kad politinis atsakas būtų sėkmingas. Baigdamas dar norėčiau pasakyti, kad TDO ir toliau ketina remti šio komiteto pastangas, e, taip pat ir viso Europos parlamento pastangas bei valstybių narių pastangas, e, siekiant veiksmingiau integruoti pabėgėlius į darbo rinką. Taip pat šie pabėgėliai galėtų būti integruoti ir į kaimininių šalių darbo rinką. E, ypač turiuomenį tą šalis, kurios susiduria su didžiausiu pabėgėlių srautu. Ačiū. Labai ačiū. Dabar parlamento narių komentarai ir klausimai. Ir pirmiausia, Jūta Steinruk, prašom. Ja, vielen herzlichen. Labai ačiū. Tikrai išgirdome daug išsamios informacijos. Iš tikrųjų, mes kalbame apie europinės vertybės. Jos turėtų galioti visiems, tiek europiečiams, tiek ir žmonėms iš kitų pasaulio kampelių. Iš visų pasisakymų buvo aišku, kad šiuo metu e, e, kyla daug įtampos, bet tikrai galime įgyti ir daug patirties integruodami pabėgėlius į darbo rinką įvairius būkštavimus reikia vertinti rimtai. E, visuomeniai kyla štai koks iššūkis, ar jie yra pajėgi integruoti pabėgėlius. Ko gero, e, reikia e, padėti tiem žmonėm, kurie ieško pagalbos Europoje, įgyti papildomų įgūdžių, kompetencijų. tam, kad jie galėtų integruotis. Man iškilo įvairių klausimų. Kalbant apie integraciją darbo rinką, buvo paminėtos subsidijos, kuriant darbo vietas taip pat buvo teirautusi, o kaip visą tai e, reaguoja tie žmonės, kurie Europoje jau gyvena kurį laiką ir ieško darbo vietų, ar jie nesijaučia palikti nuo šalyje. Aš manau, kad labai svarbu, jog būtų vienodai elgiamasi su visais žmonėmis, kurie ieško darbo Europoje, ar tai būtų e, e, pilietis, vietinis gyventojas ar atvykęs iš kažkur kitur. E, buvo sakyta, kad Europoje viena vertus e, yra didžiulis nedarbas, bet antra vertus trūksta darbo jėgos. E, pavyzdžiui, ir Vokietijoje su ta problema susidūrėma. Gal turite kažkokių pasiūlymų, kaip jie būtų galima spręsti? Kalbėjo įvairių organizacijų atstovai ir TDO, ir Raudonojo kryžiaus atstovas. E, buvo pasidalinta įvairia patirtimi. Bet gal ir valstybių narių atstovai galėtų pasidalinti savo patirtimi, kaip integruojami pabėgėliai darbo rinką, pavyzdžiui, kaip, kaip tai vyksta Ispanijoje. Aš E, supratau iš TDO, kad e, kai kada pabėgėliai vykstantis į Europą, kaiminėse šalise tiesiog e, patenka į priverstinio darbo spastus. Ar tie pabėgėliai nėra išnaudojami ir Europoje, ar nėra taip, kad vis dažniau taip atsitinka? Ar pabėgėliai uh, E, e, gali kreiptis į vairias pagalbos tarnybas, kurie gautų informacijos. Jau yra pavyzdžių, kaip galima pabėgėliams padėti. Šiaip dar turėčiau 5-6 klausimus, gal jos pateiksiu dvi šalių pagrindų, nes kitaip per nelik ilgai užtrukčiau, galbūt man dar bus leista pasisakyti vėliau. Labai ačiū, kadangi nedaug turime koordinatorių, dabar suteiksiu žodį kitam ponas Dominik Maitan. Martan, atsiprašau. Pane Lambert, žaliųjų atstovė, prašom. Ačiū, norėjau užduoti keletą klausimų ir pabrėžti tai, kad ES iš tikrųjų turi nemažai informacijos per lygybės projektą parengtą prieš keletą metų, kur yra ir vėl šio prašytojo aspektas, kur e, vertinga yra keitimas patirtimi dėl profesinio, kalbų mokymo, kitų dalykų. Mm, turėtume to nepamiršti. Noriu užduoti klausimą apie gyvenimo leidimų ryšį su prieiga prie darbo rinkos. Mes žinome, kad kvalifikacijos direktyva leidžia tiems, kurie turi papildomą apsaugą ir pradinį vienerių metų leidimą gyventi, po kurio išduodamas dviejų metų leidimas ir toliau, nors tai aišku ne geriausias būdas mažinti biurokratiją, bet taip yra. Kaip tai veikia, kai kalbam apie žmonės, kurie galbūt, e, e, kaip žmonės siūlo darbą žmonėms turintiems leidimą gyventi vienerius metus, ar tai yra potenciali kliūtis? Ir antra, kalbant apie įgūdžių vertinimą. Žinoma, daugelis žmonių neturės kvalifikacinių dokumentų pasėmę galbūt ir panašiai, nes Sirijoje gauti dokumentus, žinome, yra labai sunku ir tai aišku nestebina. Taigi, kaip reikėtų sistemingiau vertinti galbūt žmonių jau įgūdžius, kuriuos jie turi jau. Tad galima būtų palengvinti jiems galimybę patekti į darbo rinką. Ačiū, ponas Marta. Ačiū, ponia pirminkė. Šio posėdžio tema - socialinė intrauktis ir e, e, integracija į darbo rinką. Aš atidėmiai klausiausi šešių pasisakiusiųjų, jų pasisakymai buvo kokybiški. Tačiau norėčiau viską patalpinti po vienu skėsčiu. Pabėgėliai e, yra galimybė Europai. Yra apskritai Europa. Jeigu viskas būtų taip paprasta ir e, akivaizdu, kodėl mes rengiame šį posėdį aptarsti šią problemą. Aišku, tai nėra nei paprasta, nei akivaizdu. Tarp pabėgėlių nedaromas skirtumas tarp politinių pabėgėlių, ar kalbame apie politinius, ar apie ekonominius pabėgėlius, ar teroristus, kurie pasinaudoja e, migracijos rautais, kad atvyktų į Europą, kai kuriuose E, šalise jau buvo aukų 2015 metais nuo tokių teroristų ranko. Čia buvo pasakyta, pana Karys sakė, kad e, pabėgėliai yra nutraukę šaknis. Atsiprašau, yra problema su vertimu į lenkų kalbą, atrodo. Jau viskas tvarkoje? Gerai. Pana Kari, kaip sakiau, teigia, kad pabėgėliai yra nutraukę šaknis ir kurie e, siektų grįžti į savo tevinę. Ir kągi turėtų daryti Europa, kad gražintų pabėgėlius į savo tevinę, kad kurie galėtų vėl šipsotis. Mes kalbame apie integraciją, tačiau nekalbame apie asimiliaciją nes tie, kas sako imigracija ir pana Kari, e, tai minėjai, kalba apie bendromeniškumą taip pat. Pone Akari sakė, kad tai yra nauja pradžia. Na, e, ir to tam pradžia yra ne integruotis, bet e, priimti priemančios šalies kultūrą. Nes, pavyzdžiui, Junktinės valstijos ar Australija, kurdamasis nieko neturėjo bendro su Europą. Ir reikia laikytis vietinių reikalavimų, kad jūs turėtumėte tapti, jeigu norite tapti Europos gyventojais, turite prisitaikyti. Tačiau e, negirdėjau jokios padėkos, kad Europa gera, kad mus prieima. Aš manau, kad Kielino gyventojai Vokietijoje turi kitokį e, šio prieglopščio viziją ir savo dosnumo viziją. Taip pat e, girdėjau ir vokiečių, Vokietijos atstovo pasisakymą. Tačiau Vokietijos negalima lyginti su kitomis Europos valstybėmis. Vokietijai reikia darbo rankų, nes jie turi demografinį problemą. Tačiau nebūtinai taip yra kitose šalise, pavyzdžiui, Prancūzijoje. Noriu priminti, kad 6 milijonai bedarbių yra Prancūzijoje. Ir dabar tai yra nuolatinė sunki problema Prancūzijai. Ir ta asimiliacija nėra e, tinkamas būdas. Europa yra 28 valstybės, 28 skirtingomis ekonominėmis socialinėmis sistemomis. Taigi sprendimas, bendras sprendimas neįmanomas. Aš nenoriu, kad tokio sprendimo būtų siekiama. Ir baigdamas, norėčiau visgi pakartoti, kad emigracija yra drama. Ir pirmoji emigracijos auka yra patys imigrantai. Žuvusiai ir Viduržėme jūroje tai yra Viduržėme jūra, kuri tapo kapinėmis. Tai yra e, žmonės, kurie yra mafijozo aukos, e, išnaudojimo aukos. Tačiau, na, ponia Sumauro, jūs teisingai pasakėme, e, migracija yra šių laikų vergyje naujoji. Būtent tai, ką vyksta. Žmonės primami, tačiau jie primami tam, kad būtų išnaudojami. Aš manau, kad reikia jos gražinti jų šalis. Ir baigdamas noriu padaryti išvadą. Jau pusantros valandos jūsų klausausi, tačiau jūs kalbate apie taip, tarsi nebūtų tautų Europoje. Kodėl nereikia atsižvelgti į Europos tautų ir žmonių gyvenimo ir jų poreikius. Kodėl reikėtų sutikti su tuo, ką jūs nuspręsti? Tai nėra akivaizdu, kad taip reikėtų daryti. Noriu paprašyti jūs pagalvoti apie tai. Ačiū, pane Moran Šartie. Merci, madame. Dėkuoju, pirmininkė. EPP taip pat svarstė šį klausimą ir labai apgailestauju, kad jūs nesilaikėte e, principo suteikdama žodį ir ne suteikėte žodį mūsų frakcijos atstovams tada, kai e, reikėjo tą padaryti. Norėčiau, kad tai būtų užfiksuota. Ačiū, kad surengėte šį klausimą ir aš e, galiu pasakyti, kad mes matome iš to, kas buvo pasakyta, jog Europa yra tarsi šviturys žmonėms pirmiausiai dėl jos išpažįstamų vertybių. Manau, kad uh, mes turime ir toliau laikytis tų vertybių, kovodami su ksenofobijos apraiškomis, kurias labai lengva išryškinti, ypač migrantų kontekste. Norėčiau nu, pasveikinti tai, kas buvo pasakyta apie pilietinės visuomenės traukimą ir nevyriausybinio organizacijų e, svarbą. Pakartosiu, manau, kad valstybės turi labai svarbų vaidmenį, bet nevyriausybinės organizacijos atstovauja visuomeniai pilietiniai. Ir nepaprastai svarbu, kad e, visuomenė susitelktų ir kad e, ji taptų centras Nereikia, kad tas susitelkimas nebūtų primestas iš viršaus, kad jis būtų font, spontaniškas. Ir aš žiūrėdama į tai, kas vyksta, e, manau, kad nevyriausybinio organizacijų sustelkimas, vienybė labai svarbu integracijos e, procesui, nes mes e, nieko nepasieksime, jeigu nepamiršime, kokia yra, jeigu pamiršime, kokia yra svarbi pilietinė visuomenė. Vokietijos atstovai kalbėjo apie e, tai, kad reikia mokyti kalbų, renkti darbo rinkai ir įtvirtinti profesinės kvalifikacijas. Tuos tris e, dalykus Aš manau, kad mes turime tuos tris dalykus ne pailiui nagrinėti ar e, įgyventinti, bet e, visus iš karto. Tokiu būdu mes sutrumpinsime integracijos e, laiką, integracijos į darbo rinką laiką. Toliau darbuotojų parengimas reikia pasirenkti daugia kultūriniai darbo aplinkai. Mes matome, kad visose ES valstybėse tai kelia problemų. Turime e, tam tikras specialias tarnybas, e, bet e, jos turi užtikrinti, kad bus žmonės parengti įsilieti į tą kultūrą šalies, į kurią atvyksta ir man atrodo, kad reikia e, daugiau mokymų žmonėms, kurie padės integruotis pabėgėliams darbo rinką. E, toliau tinklai, jų svarba. Aš matau vietoje, kad veikia labai aktyviai tinklai įvairūs visuomeniniai. Pirmiausiai, kai e, migrantų vaikai pradeda eiti į mokyklas, mes matome, kad atsiranda tinklas e, aplink e, vaiką tą iškart, kai jisai pradeda eiti į mokyklą. Bet aš norėčiau paklausti, kaip galima išspręsti tam tikras problemas e, E, registravimo e, pabėgėlių centrai, kurie turi sutelti mokyklas, darbo rinką, pirmiausia turi galvoti apie profesinę integraciją, bet nebūtinai e, profesinio mokymo centrai bus šalia pabėgėlių registravimo centrų. Ir atsiranda tarsi antrinė migracija vėl reikės e, žmogui perkeltam kitur susikurti tam tikrą e, tinklą E, tiek vaikui, tiek e, tėvams, kai jie pradės dirbti. Ir ta antroji migracija, aš nežinau, kaip viskas vyksta kitose šalyse, bet mano šalyje nėra pasirinkta tam antram etapui, kai žmogus išvyksta iš registravimo centro. Ir mes turėtume pagalvoti politinėme ligmenyje, ką turėtume daryti. Ir baigdama noriu pasakyti, kad mano nuomonė reikia jog mes taip pat e, daugiau bendraudome su žiniasklaida, nes tai, ką aš e, matau iš žiniasklaidos priemonių, yra visiškai skirtinga nuo to, ką išgirdau šiandieną. Žiniasklaida dažnai renkasi lengvesnį e, kelią, pirmiausiai keliamos e, istorijos apie blogą patirtį, ksenofobiniai dalykai. Manau, kad Europa turi vaidmenį parodyti kitokį migrantų prieimimo įvaizdį. Ačiū. Dėkuoju. E, dėl e, kalbėjimo sąrašą mes e, griežtai laikomės tvarkos, kaip pasitavo koordinatoriai, bet jeigu koordinatoriaus nėra, tuomet turime žinoti, kas pakeičia koordinatorių. Būtent taip dirbame, bet aišku, jeigu reikia, galime padaryti išimtis. Dabar suteiksiu žodį ponui mano, kuris yra šešėlinis pranešėjas. Ačiū. Aš labai džiaugiuosi, kad vyksta šis klausimas. Pasisakė šeši ekspertai. Jie kalbėjo ne tik apie tai, ką reikėtų padaryti, bet kas jau vyksta valstybėse narėse įvairiais lygmenimis. Ponas Miller jau e, papasako, kaip dirba Vokietijos darbo birža. E, e, sakoma, kad viskas turėtų vykti sparčiau, bet iš tikrųjų reikia iškių procedūrų. Svarbu, kad valstybėse narėse dirbtų ir savanoriai. Jie tikrai labai padeda. Aš norėčiau pateikti klausimų poniai Akari. Aš pats kalbėjau su pabėgėliais iš Sirijos ir jie manęs teraujasi, ar jie iš tikrųjų e, turi mokytis vietos kalbos. Sirijos e, pabėgėliai sako, kad e, jie e, turi giminaičių Alepe, dėl to yra labai susirūpinę, e, apie jos gauna mažai informacijos, ten vyksta tikra žmogiškoji tragedija ir jie tikrai norėtų, kad situacija pasikeistų. Taigi mano klausimas, ar iš tikrųjų nuo pat pradžių reikia teikti, reikia renkti kalbų kursus? Manau, taip. Bet kai kurios valstybės narės sako, kad ir pabėgėliai turėtų prisimti dalį kaštų. Ar tai tikrai tinkamas būdas? Ir kitas klausimas, galbūt rengiant kalbų kursus reikėtų šviesti ir kokios yra mūsų europinės vertybės, kaip kad, pavyzdžiui, tolerancija ar demokratija. E, mažumų prieimimas, e, štai koks, pavyzdžiui, yra moters vaidmuo mūsų visuomenėje. Taigi, svarbu, kad e, pabėgėliai ne tik mokytųsi kalbos, integruotųsi į darbo rinką, bet ir suprastų, kad mes turime vengti paralelinių visuomenių, turime vengti atskirties. Ir kitas klausimas. Mes jau svarstėme tą klausimą o būtent e, ar reikėtų e, mokėti minimalų atlyginimą Sirijos pabėgėliams. Ar vis dėlto to nereikėtų taikyti minimalios atlyginimo ribos pabėgėliams, tai gali supriešinti darbuotojus. Vis dėlto žmogus turi gauti teisingą atlygį. Ką Jūs manote apie minimalius atlyginimus? Taip pat turiu dar vieną klausimą. Ponas Miller kalbėjo apie tai, kad reikia vertinti pabėgėlių kompetencijas, kvalifikacijas. Taip, iš tikrųjų, pabėgėliai gali turėti žinių, patirties, tačiau įvairiose, daugeliu atveju to nepakanka. Ar mes galime jiems pasiūlyti tam tikras praktikos atlikimo vietas? Bet yra tokių pabėgėlių, kurie sako, ne, ne, mes norime kuo greičiau susirasti darbą ir aš suprantu, uh, Jiems reikia pinigų tam, kad galėtų sumokėti tiems asmenims, kurie jiems padėjo pabėgti į Europą, atvykti Vokietiją, tai akivaizdu. Bet e, be tinkamo išsilavinimo, be praktikos m, mm, tikrai bus sunku integruotis į darbo rinką tai nėra kažkokia tai gynybos strategija. Jeigu pabėgėlis nori turėti ateitį, nori integruotis integruotis į darbo rinką, jam būtina yra praktika, būtinas išsilavinimas. Gal ir jūs galite pakomentuoti, kokia jūsų patirtis? Fliuos jos. Ačiū, ponia Manai, ponas Dalas. Ačiū, ponia pirminkė. Norėčiau pirmiausia atsakyti kolegai iš ENF, poniu Martan, nes jis kalbėjo, kad kad šiandien pabėgėliai ir kelia teroristų infiltracijos riziką. Na, ir tie teroristų iš, išpoliai 15 metais e, e, būtent dėl jų įvykę. Kas tai, kas įvyko 15 metais Prancūzijoje ir tie išpoliai ir e, žudynės atlikti ne imigrantų, o vaikai, tų žmonių, kurie buvo gimę Prancūzijoje. Ir tai nieko bendro neturi su imigrantais. Taigi atsargiau, jeigu norite mokyti mūsų piliečius, tai e, nepainiokite dalykų. dalykų. Ir apie tai, ką mes ką pasakėte apie e, europiečių gyvenimą. E, reikia suprasti, kad mūsų žmonės yra kur kas brandesni ir vairesni, negu dažnai politinis elitas užsimantis demagogiją, pasinaudodamas situaciją ir tai yra nepakant, nepakenčiama. Aišku, kad yra žmonių ir mūsų visuomenėse, kurie nenori, kad situacija stabilizuotųsi. Tačiau negalima toleruoti tos politinės e, situacijos degradacijos. Ir negalime sakyti, kad nėra problemų, galite grįžti dabar į savo šalis. Pirminkė, atsiprašau, yra vertimo problemų. Man atrodo, problemų yra su visomis kalbomis. Ne, dabar tvarkoj. Galite kalbėti toliau reikia vengti šių pavojingų žodžių, nes tikra, tikrovė, ponė Martanai, yra ta, kad jūs nesiūlote jokio sprendimo, jokio atsako. Galite kritikuoti kitų sprendimus, tačiau pasakykite, ką reikia dabar daryti. Šios diskusijos yra labai svarbios apie socialinę integraciją. Čia yra tas elementas, kuris yra būtinas. Jeigu Europos žmonės mano, kad e, pabėgėlių integracija didina socialinę konkurenciją ir e, pabėgėliai gauna per mažus atlyginimus ar tai kelia pavojų ir kitų žmonių e, socialiniai būkliai. Ar tuomet atsiras tikras terorizmas, tikras rasizmas jiems plisti reikia užtikrinti, kad visi turėtų vienodas teisės darbo rinkoje. Reikia siekti, kad visos valstybės galėtų priimti pabėgėlius vienodomis sąlygomis ir dėtų pastangas mokyti pabėgėlius, bet taip pat reikia siekti, aišku, ir balanso visuomenėje. Thank you. I give the floor to. Ačiū. Elga Stevens. Dank u wel, voorzitter en collega's. Ik wil... Ačiū pirmininkė, kolegos. Pirmiausia, noriu padėkoti visiems ekspertams už įdomius pasisakymus, kurie duoda daug pagrindo pamastyti, kaip ką daryti, kaip siekti Europos tolesnės integracijos. Aš džiaugiuosi ypač to, ką pasakė kai kurie žmonės, kurie sakė, kad tai yra horizontalus, horizontali problematika. Tai galėtų būti, žvelgti tai būtų geras pirmasis žingsnis. Taip pat buvo kalbama apie teisės ir pareigas. Vyriausybės turime investuoti į pabėgėlių integraciją, tačiau iš jų pusės turi būti tam tikrai įsipareigojimai taip pat. Ir pirmas klausimas e, ekspertams, kaip manote, kaip garantuoti, kaip užtikrinti tokius e, įsipareigojimus iš pabėgėlių pusės. Antra, kas man labai rūpi, pabėgėlis yra e, individas, asmuo ir jį reikia vertinti kaip o tokį. Pavyzdžiui, Labai svarbu, kad priklausomai nuo individualių įgūdžių asmuo galėtų rasti darbą būtent pagal jo įgūdžius, pagal jo sugebėjimus ir patekti į darbo rinką. Tačiau niekas nesakė, kaip atkreipti ypatingą dėmesį į neįgaliųjų poreikius. Kitas klausimas ekspertams būtų, kaip siekti būtent čia pažangos pavyzdžiui, e, kurčiųjų pabėgėlių situacija, nes kurtiesiems, aišku, sunku rasti darbą. Tokie žmonės, žmonės su negale iš vidurio rytų ir Afrikos šalių, e, paprastai turi e, labai bazinį išsilavinimą, todėl komunikacijos su jais, bendravimas su jais nėra labai lengvas, o pabėgėliams kurtiesiems yra labai svarbu, kaip galima greičiau gauti gauti e, specifinį švietimą. Aš žinau, kad taip yra tam tikrose šalise, mano šalyje Belgijoje taip pat e, pabėgėliai, kur tie, kaip galima greičiau, turi sugebėti užmėgsti kontaktus su vietos e, kurčiaisiais jų organizacijomis, kad kaip galima greičiau galėtų išmokti rašto kalbą ar gestų kalbą, vietinę gestų kalbą. Na ir taip pat reikia dėti konkrečias pastangas kad tam, kad tai neįgaliuosius įtrauktume į visuomenę. Neįgaliųjų e, organizacijos. Ar turite patirties įtraukiant jas į šį darbą? Ką Europoje galima padaryti, kad paskatintume tokius procesus? Na ir pagaliau aš pritarčiau tam, kad e, mums reikia integruoti šios žmonės. Nepakankamai šiandien darome Europoje šią prasme, tačiau reikia užtikrinti, kad e, ta specifinė grupė būtų integruota kaip galima greičiau. Ir dabar lauksiu jūsų atsakymų. Thank you, Madam Stevens. Ačiū, pana Stevens. Sven Šulce, prašom. Ačiū, pirmininkė. Ačiū mūsų ekspertams, buvo be galo įdomu jūsų klausytis. Patiksiu klausimą. Bet prieš tai noriu sureaguoti tai, ką sakė kiti kolegos. Vokietijai reikia pabėgėlių ne dėl demografinių problemų, bet dėl to, kad prieš daugelį metų Vokietija pradėjo e, įgyvendinti uh, E, struktūrinę reformą. Dar e, mūsų kancleris Šreder tokias reformas pradėjo gyveninti ir manau, kad jos visai praverstų ir kitoms valstybėms narėms. Turiu du klausimus. Visų pirma, dėl minimalaus atlyginimo ir poveikio darbo rinkai. E, kreipiuosi kolega iš Vokietijos. Be abejo, Aš pats nepasisakau už tai, kad e, būtų atsisakoma minimalaus atlyginimo e, ribos visiems pabėgėliams. Vokietijoje nedarbo lygis yra maždaug 10 procentų ir daug mažų įmonių visai mielai įdarbintų migrantus, bet tai nėra įmanoma visais atvejais. Nėra įmanoma iš karto mokėti minimalaus atlyginimo, nes ne visą laiką pabėgėliai turi reikalingų kvalifikacijų. Yra baiminamas vieno dalyko, ir apie tai reikia kalbėti, o būtent ar dėl to nepadidės nelegalaus darbo apimtis, jeigu nebeliktų minimalaus atlyginimo ribos. Yra tokių žmonių, kurie turi labai mažai kvalifikacijų ir jiems e, tikrai sunku integruotis į darbo rinką, galbūt bent jau laikinai būtų galima netaikyti minimalaus atlyginimo taisyklės, kaip kad, pažiūrėjau, Vokietijoje jau yra daroma ilgalaikiams bedarbiams. Bet aišku, tai susiję ir su didžiuliu biurokratizmu. Toliau kitas klausimas, jis irgi skirtas kolegai iš Vokietijos. Galbūt e, turite kažkokios tai patirties dėl to, kad e, ar nereikėtų teikti pirmenybės vietiniams bedarbėms, ar vis dėlto visų pirma reikėtų integruoti pabėgėlius. Bet galbūt Vokietijos darbo rinkoje yra ir vietinių bedarbių, kurie galėtų atlikti tą darbą. Toliau. Vokietijoje dabar e, daug kalbama apie ES lėšas, pavyzdžiui, lėšas iš ESF. Aš e, viešame klausime pasitiravau komisarės Tyson, E, ką jį mano apie ES biudžeto lėšų panaudojimą e, migrantų integracijai į darbo rinką? Jis sakė, kad reikia pilnai iš, e, išnaudoti turimas lėšas, kurios tam skirtos. Tai kaip jūs panaudojate tuos vokelius ir ar manote, kad Briuselis galėtų kažkaip dar pagerinti situaciją? Ačiū. Thank you, Madam Jašliukėte. Ačiū, ponė Jazlovėcka. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, noriu atsiprašyti mūsų svečių, nes pavėlavau. Tačiau kitame komitete vyko balsavimas ir turėjau ten dalyvauti. Atsiprašau, nes žinau, kad pabėgėlių tema yra labai svarbi tiek Europos visuomeniai, tiek pabėgėliams. Ir ne viena pusė nėra pasirengusi e, suvokti, kas vyksta mūsų žemynė. Elizabet pabrėžė vieną svarbų dalyką. Ar kaip parengti žmonės, kurie moko pabėgėlius? Aš pati buvau nustebusi, kai vasarą e, mačiau kad pabėgėliai, kurie pasiekė Vengriją, yra apgyvendinami kažkur tai vienoje vietoje, buvo labai nepatenkinti, kodėl negali judėti laisvoje Europoje. Nes jie mano, kad jie pakliuvę į Europą, jie gali vykti bet kur. Man tai yra ženklas e, liūdėjantis, kad niekas neparengia tarnybų, kurios susiduria su pabėgėliais, kad jie galėtų paaiškinti tinkamai pabėgėliams, kad jie gali tik taip prašyti pabėgėlio statuso, o iki to momento jie yra Europos teritorijoje nelegaliai. Taigi aš norėjau paklausti jūs, ar jūs ką nors darote, kad informuotumėte nuo pat pradžių pabėgėlius, nuo pirmojo momento, kai jie pakliūna į Europą ar kur nors kitur, apie jų teisės, jų pareigas, kaip jie gali pasirenkti. Nes manau, kad tokios informacijos trūkumas e, apsunkina jiems e, situacijos supratimą ir jiems atrodo, kad jie neturi kažkokių teisų ir ar jų teisės yra pažeidžiamos, o tada kyla agresija iš abiejų pusių. Taigi turime pasistengti geriau suprasti vieni kitus. Todėl mano antras klausimas yra ir su tuo ir susijęs. Kaip mes rengiame Europos visuomenę, kad jis suvoktų ir priimtų tą situaciją. Aš esu iš Lenkijos, iš šalies, kuri neturi tokios patirties kaip Prancūzijoje ar Italijoje, ypač turint galvoje pabėgėlius iš Afrikos, Afrikos ir situaciją, kurią, kuri kilo Prancūzijoje ar Paryžėje ar Kelne, tai tokia situacija iš tikrųjų gazdina Lenkijos visuomenę. Mes e, turime jau pirmosius pabėgėlius, tačiau matome, kad vietos valdžia, vietos mokyklos nėra pasirengę juos priimti. Galėtume vietos gyventojams paaiškinti, įtikinti juos, kad e, verta bendradarbiauti, reikia sugyventi kartu ir man įdomu, ar jūs kreipiate dėmesį į tokius dalykus. Pavyzdžiui, tokia šalis kaip mano neturi panašios integracijos patirties. Integracijos turi trokšti abi pusės ir to reikia siekti mums visiems. Thank you, Mr. Ačiū, panas Ok. Dėkuoju, pirmininkė. Aš taip pat Lenkas, bet mano pozicija šiek tiek kitokia negu kolegės, ar man jau bent taip atrodo. Diskusijos yra labai įdomios ir būtinos, tačiau klausimas manęs nenuramino. Priešingai dabar galvoju, kad mes girdime tik kažkokias svajones, kalbame apie lygybę, integraciją, nediskriminavimą, viskas labai gražiai skamba, e, kilnu, tačiau realybė yra visiškai kitokia labai dažnai e, žiauri ir dramatiška tiek e, imigrantams, pabėgėliams, tiek e, sąjungos gyventojams. Kiekviena šalis turi savo istoriją, tradiciją, savo nacionalinę tapatybę. Integracija be asimiliavimo yra utopija, pakartosiu, utopija. Norėčiau priminti jums, E, apie e, e, tai, kas yra svarbiausia. Pirmiausia, šeimas ir meilė, meilė ir saugumas tavo šeimai, paskui meilė, saugumas kitoms tavo bendruomeniai ir vėliau kitoms bendruomenėms. Kaip mes galime padaryti skirtumą tarp pabėgėlio, imigranto ir prieglapščio prašytojo, pagal kokius kriterijus yra apibūdinamas statusas. Ar mes žiūrime į priežastis, dėl ko e, žmogus emigravo. Kitas dalykas. E, mil, kiek milijonų dar turi atvykti, kad visas tas reiškinys sustotų. Migracija, aišku, visuomet išliks be tokio masto, ką daryti su jie. Dar vienas dalykas - integracija į darbo rinką. Jeigu mes negalime užtikrinti tos imigracijos savo šalyse, tai ką kalbėti apie tokį mastą? Diskusijos tais klausimais yra būtinos, bet dar svarbiau yra imtis konkrečių veiksmų. Tačiau mes turime prisiminti, kad turime vietoje padėti žmonėms, turime e, galvoti kaip priežastis, o ne pasiekmes e, šalinti Ši situacija mums labai sudėtinga, nes niekuomet neužtikrinsime visiškos asimiliacijos ar integracijos, nebent su panaikintume ar minimalizuotume migracijos priežastis. Ačiū. Pone Adžėja. <clears throat> Jo, sinceramente, mi diventa di... Ačiū. Tiesą sakant, po to, kai e, viską išklausiau, man labai sunku pasisakyti, nes tiesą sakant, Man kila klausimas, kokia prasme dirbti Europos parlamente, kur dalyvauja 28 valstybių narių atstovai, kurie sako, kad e, visi turime laikytis iš vien. Ir jeigu kažkas kesinasi atvykti į mūsų pasaulį, mes pradedame panikuoti. Integracija, pabėgėlių integracija visiškai jiems netrukdo ar toliau mylėti savo tėvynę dėl integracijos Mes esame užsidarę ir nesame pajėgus matyti toliau savo nosies. Valetoje, Maltoje buvo pasiūlytas holistinis požiūris į migraciją ir integraciją. Ir tuomet visi su džiaugsmu pasakėme taip, integruokime uh, pabėgėlius, vieni kitiems padėkime, gyvenkime vieningoje Europoje, bet po savaitės kiekvienas iš mūsų pasistatėme po gražią asmenišką sieną, e, vietoj to, kad taikytumėm solidarumo e, principą. Taigi, vienaip kalbame, kitaip elgiamės. Dabar e, Europa tikrai susidūrė su pačia didžiausia krize per pastarąjį dešimtmetį. Panašu, kad e, pabėgėlių problemos e, tiesiog nenorima spręsti. E, viskas paliekama spręsti tik kelioms šalims ir akivaizdu, kad jos nepaėgė vienos to padaryti pabėgėliai, e, kurie yra žmonės, kaip ir mes, gyvena tiesiog neoriomis sąlygomis, pasibaisėtinomis sąlygomis. Ir aš norėčiau pastarauti, kokios yra sąlygos prieimimo centruose, kaip tie pabėgėliai gyvena. Mes gyvename patogiai. Bet įsivaizduokime, iš kur atvyksta pabėgėliai. Ir pabandykime skirti tuos žmonės, kurie bėga nuo karo ir nuo terorizmo. Uh, mes darytumėm didžiulę klaidą, e, jeigu e, visus pabėgėlius vertintumėm absoliučiai vienodai. Ir e, jeigu nepajėgtumėm matyti pasaulio toliau, negu kur baigėsi mūsų nosis. Aš esu iš Italijos, kur problema tikrai didžiulė. Štai, pavyzdžiui, Belgijoje yra ir, irgi daug italų, jie sparčiai integravosi, mes e, sukūrėme pridėtinės vertės, e, e, Belgijoje italai nuo pat pradžių dirbo anglių, anglės kasyklose, aišku, už tai buvo sumokėta didžiulė kaina. Štai, pavyzdžiui, ir e, e, Lenkai puikiai integravosi JAV, niekas to negalėtų paneigti. E, ir dėl to man pikta, kai aš girdžiu kad, kalbant, kad mes nežinome, kas yra integracija, mes žinome, kas tai yra, ta integracija išgyveno mūsų seneliai. Ne visą laiką su mumis buvo elgiamasi gerai, kai e, mes išvykome iš savo šalies, tačiau mes buvome tam tikras išteklius, mes buvome integruoti, kai kada geriau, kai kada prašiau. Tai, ką mes išgyvename, turėtų uh, būti uh, uh, tas pavyzdys kaip mes turėtumėm spręsti dabartinę problemą. Aš manau, kad e, nėra prasmės e, ir toliau vien tik tai skalbėti, tai neturi jokios prasmės. Ačiū toliau, panekijengė. Ačiū, pirmininkė. Tikrai vyksta labai svarbi diskusija. Džiaugiuosi, kad e, galime į situaciją pasigilinti, išklausyti abi pusės. Kalbančias apie migrantų integraciją, atleiskite, kad pavėlavau į posėdį, nes e, e, reikėjo e, eiti į posėdį ir kitame komitete. Supratau, kad svečiai tikrai suteikia labai svarbios informacijos. Aš rengiu e, pranešimą savo iniciatyvą apie viduržemo jūros regioną ir holistinį požiūrį į migracijos reiškinį. Taigi ir aš norėčiau prisidėti prie diskusijos e, dėl to ir dėl to, kad ir mano pranešime kalbama apie integraciją. Migracijos e, reiškinys turi būti valdomas vadovantis holistiniu požiūriu, reikia kalbėti ir apie legalius migracijos kanalus. Mm, mes susidurime su demografiniais iššūkiais darbo e, jėgos e, e, trūkumu. Taip pat ES taikomas fragmentuotos nacionalinės politikos dėl migracijos, migrantų integracijos kai kalbam apie migrantus iš trečiųjų šalių. Kalbant apie darbo migrantus, tai tikrai mes smerkiame migrantų išnaudojimą. Ir mes tikrai norėtumėm, kad būtų tinkamai įgyvendinta direktyva 2952, ten kalbama apie sankcijas darbdaviams. Taip pat turi būti teikiama pagalba e, priekybos žmonėmis aukoms. Mes taip pat tikimės, kad Europos komisija pateiks pasiūlymą. To prašė ir Lybė komitetas. Ir aš tikrai tikiuosi, kad komisijos pasiūlymas bus ambicingas ir jame bus atsižvelgiama ir į darbo rinkos poreikius. Taip pat noriu pasakyti, kad legalių migracijos kanalų atverimas reiškia, kad reikės ir ambicingų politikos priemonių siekiant migrantus integruoti ir užtikrinti, kad jie galės laisvai judėti. Integracija yra esminis dalykas, e, norint e, vykdyti sėkmingą migrantų politiką. Mes susidurėme su didžiuliais iššūkiais ir mes e, turime pasirinkti tokį prioritetą kaip migrantų integravimas į socialinį, politinį, ekonominį primančios šalies gyvenimą. Pabėgėliai turi turėti panašias sąlygas kaip ir primančios šalies piliečiai. Labai svarbu, kad e, migrantai rastų ir darbo. Ir norėčiau e, E, valstybės narės paraginti teisingai įgyvendinti priimimo direktyvos 15 straipsnių, kur, kur kalbama apie tai, kad e, tie asmenys, kurie e, turi teisę gauti tarptautinę apsaugą per devynis mėnesius galėtų rasti darbo vietą. Taip pat mes manome, kad būtina taikyti teisingas procedūras ir užtikrinti, kad migrantas galėtų išlaikyti ir šeimos ryšius. Už tai turėtų dabar taikomas e, pirmosios toks kriterijus, kad už tai atsakinga pirmoji šalis, į, ku, į kurią asmo atvyko. Taip pat Šeimų susijungimo klausimas nusipelno didžiulio dėmesio. Taip pat reikėtų daugiau dėmesio skirti e, ir pasienyje esančioms šalims. Pavyzdžiui, pasienyje esantis gyventojai dažnai dirba kitoje šalyje, bet dabar pastaraisiais mėnesiais jiems tikrai sunku judėti per sienas, taigi kenčia ir mūsų darbuotojai, mūsų piliečiai. E, reikia užtikrinti laisvą e, prekių judėjimą, asmenų judėjimą, išteklių judėjimą. Taip pat manau, kad apie tai irgi reikėtų gerai pagalvoti. Ir turime tai atkreipti dėmesį ir mūsų institucijų, ir mūsų piliečių. Ačiū. Dėkuoju visiems, dėkuoju už klausimus, pasisakymus. Dabar suteiksiu žodį svečiams. Labai prašyčiau kalbėti trumpai, galbūt norite kažką pakartoti ar sureaguoti kokį nors klausimą. Trys minutės kiekvienam tiek laiko skiriu. Pirmoji, ponė Akari, Sirijos nacionalinės pabėgėlio asociacijos ir Barenštato žmonių iniciatyvos iš Švedijos atstovai. Prašom. Dėkoju. E, turime galvoti apie klausimus ir atsakymus. E, Ta aš sakiau per savo pasakymą. Klausimus reikia kelti tam, kad būtų galima suprasti. E, E, buvo klausima apie tai, kad daug europiečių neturi darbo, mes kalbam apie pabėgėlių integravimą į darbo rinką ir galbūt pasirodys, kad pabėgėliams teikiama pirmenybė. Noriu pasakyti Jums, kad reikia suteikti migrantų ir pabėgėlių priemonės tam, kad jis būtų konkurencingas su kitais darbo rinkoje ir po to spręsti apskritai nedarbo problemą. Labai svarbu padėti tiems žmonėms pakliūti į darbo rinką, nes jie nori užsidirbti ne tik, kad sumokėtų tiems, kuriems padėjo atvykti į Europą, bet ir tapti mokesčių mokėtojais, tapti kitokie, tokiais pat kaip ir kiti, turėti soc sociali, įgauti socialinį statusą kitokį, jie taip pat nori gauti, užsidirbti pinigų, ne tik gauti kažkokią paramą. Jeigu pabėgėlio būtų paklausta, e, ko jam reikia, kalbos informacijos apie šalį ir e, žinojimo, kas įvyks ateityje. Ir trečias dalykas, e, leiskite man pakliūti į darbo rinką net ir kaip savanoriui. Švedijoje pabėgė e, prieglopščio paštas e, leid, gauna leidimą dirbti. Jiems yra galima dirbti, tačiau niekas nenori suteikti jiems darbą. jie nėra galbūt nusistatę prieš e, tuos žmonės, kurie ieško darbo, bet sistema nėra palanki e, dėl aukštų atlyginimų. Mes e, dėl to siūlome parengti tam tikrus planus mokykloje, pavyzdžiui, ir darbo vietoje. Ir E, numatyti, kad, tiksliau, e, profesinio mokymo centruose, e, kad žmonės žinotų, kiek jie uždirbs. Dėl to, kad, kad, kodėl žmonės negrįžta į savo šalis ir ten gyvena laimingai. Du atsakymai. Mes tikimės, kad Europa prisims savo politinę atsakomybę ir kad bus rastas krizės, krizės sprendimas, norėt, norėčiau Jūs patikinti, kad daugelis žmonių pasirinks nebevykti čia, kai e, konfliktas bus išspręstas. Ir jeigu Jūs norite gražinti e, žmonės, tai aš noriu pasakyti, Jūs apsispręsti, ar Jūs norite įtraukti atvykusius žmonės, ar išsiųsti juos atgal ir pasakykite jiems, ko Jūs norite nes viskas priklauso nuo politinės valios. Mums reikia, kad būtų ji aiški. Aišku, daug žmonių grįž, bet negalima priversti jų to daryti, jeigu jie pasirenka čia gyventi ir tapti visuomenės dalimi. Tie, kurie nenori ir negali prisitaikyti prie gyvenimo čia, tegul jie grįžta, bet tai turi būti savanoriška. Pilietinė visuomenė daug ką daro ir ji remia pabėgėlius. Vietos žmonių reakcija kai jie mums padeda, paraiko mus. Jie uh, tikrai supranta, kad tai yra geras dalykas. Paklausykite, ką jie sako dėl kalbų kursų. Aš vadovauju vienam projektui. Keturi mokytojai e, dirba, profesionalus mokytojai ir jie dirba aštuonias valandas per savaitę. E, Šimtas e, žmonių lanko kursus per keturis mėnesius. Tie žmonės e, pramoks kalbos ir išlaikys e, kalbos egzaminą, tada jiems bus lengviau pakliūti į darbo rinką. Žmonės bando daryti daug dalykų, bet jiems reikia daugiau paramos. Jeigu vyriausybė E, tokį požiūrį pritaikys, tai tikrai pasieksime daug gerų rezultatų. Ačiū. Dabar ponas Mülleris. Migracijos koordinavimo biuras e, iš Vokietijos. Federalinės agentūros, prašom. Labai ačiū, nuskambėjo daug klausimų. Pasistengsiu juos atsakyti kiek galėdamas geriau. Vis dėlto pasakysiu, kad aš E, būnu Bruselėje, su manim labai paprastai galite susisiekti. Man buvo patikta nemažai klausimų, visų pirma dėl nediskriminavimo. Mums tai tikrai be galo svarbu, tai numatyta ne tik teisės aktuose, bet tai yra prasminga kalbant ir apie integracijos politiką nepriklausomai nuo to, ar yra teikiamos subsidijos darbo vietų kūrimui, ar teikiamos pašalpos neįgaliesiems, ar mokamas minimalus atlyginimas, ar teikiama kažkam pirmenybė. Mums svarbu, kad niekas būtų nediskriminuojamas. Jeigu, yra, e, jeigu asmo e, e, įgyvendina kriterijus tam, kad pirmenybės varka gautų darbo vietą, tai visiškai nesvarbu, ar tai yra asmo atvykęs iš Sirijos, ar vokietis, ar iš Ispanijos žmogus atvykęs. Ir tą patį pasakyčiau ir apie išimtis susijusią su minimaliu atlyginimu. Viskas priklauso nuo to, koks yra teisės aktas, nuo to, koks yra įstatymas. Mes tą įstatymą tiesiog vykdome. Mes esame subūrę komandas, e, e, kurios padeda integruotis ir protinę negalę turintims asmenims į darbo rinką. Toliau dėl to, kur pabėgėliai turėtų būti apgyvendinami, ar reikėtų vengti vadinamųjų getų arba tokių atskirų priemešių, kaip kad yra Prancūzijoje. Daug kas priklauso ir nuo asmeninių ryšių. Daug migrantų susiranda darbo vietas per asmeninius ryšius. Be abejo, būtina bendradarbiauti ir su kitų šalių darbo biržomis jau yra darbo biržų tinklas. Jūsų komitetas buvo priemė sprendimą, kad tokio tinklo reikia. Mm, taip pat yra ir atskira darbo grupė, kur mes nuolat šios klausimus aptarinėjame dėl kompetencijų. Pasakysiu štai ką. kompetencijas galima įgyti ir darbo vietoje, ir internetu, ir matant, kaip dirba kiti žmonės. Na, nu, į kitus klausimus atsakyti trūksta laiko. E, avu. Ačiū, ponas Avu. Raudonasis kryžius. Ačiū, ponia pirminkė. Kadangi nėra daug laiko, atsakysiu tik į du klausimus, kurie man atrodo labai svarbus. Ponios Steinrock dėl keitimosi yra patirtimi ir kitų par parlamentaro klausimas dėl paslaugų standarto. Taip, egzistuoja keitimasis gera patirtimi, atsižvelgiant į e, logistiką, finansinius e, e, aspektus. Tačiau yra du apribojimai. Viena vertus, kalbėdamas sakiau, kad nacionalinės Raudonojo kryžiaus organizacijos e, e, pasirūpina 50 procentų e, pabėgėlių, kitos organizacijos taip pat, pavyzdžiui, Karitas čia prisideda. Nėra standarto dėl tam tikro paslaugų paketo, kuris yra teikiamas migrantams. Čia reikia galvoti apie humanitarinius poreikius ir ilgalaikius poreikius. Nacionalinės organizacijos E, turi tą minimalių paslaugų e, sąrašą, pavyzdžiui, Austrijoje e, migrantai gauna bazinę sveikatos priežiūros paslaugą, tačiau nėra suderinimo tam tikro dėl tų dalykų visoje Europos Sąjungoje. Mūsų biurai tiesiog imasi tam tikrą koordinaciją ir kaip ponas Milleris, e, aš dirbu Bruselėje ir galiu pateikti jums daugiau informacijos, jeigu tokios informacijos norėtumėte. Ačiū. Ačiū. Ačiū dabar ponas Samahoro. Jonė e, sindikaliai iš Italijos, prašom. Norėčiau padė, padėkoti Jums, kaip pradžioje sakiau, kaip kalbėjau apie tris aspektus požiūrio noriu pasakyti, kad įdomu buvo išklausyti mm, deputatų klausimų. Reikia pirmiausiai kalbėti apie e, minimalę bazę tam tikro požiūrio, nes jeigu jos nėra, tai sunku mm, kalbėti apie sprendimus. Iki šiol mes, mes matoma e, tam tikrą struktūrinį požiūrį. Tai yra, E, visuomenės funkcionavimas, e, tos visuomenės, kuriame gyvenu. Aš nekalbu apie e, eurozoną, bet apie visus aspektus. Antras dalykas. Suvokimas atsirado E, tokia nuomonė, kad mūsų užplūdo, bet 60 milijonų pabėgėlių yra pasaulyje. Buvo e, kalbam apie ekonominius e, motyvus, konfliktus. Devini iš dešimt pabėgėlių negyvena Europoje, gyvena kitur. Trečias dalykas - tai yra darbo rinka pati. Ką reiškia ES normos? Aš minėjau ES direktyvą 2013 metų ir 17 straipsnį, kuriame kalbama apie tai, kad e, pabėgėliai turėtų turėti galimybę dirbti. Bet tai yra savanoriškų pagrindų taikoma nuostata. Nėra harmonizavimo, nėra e, e, minimalaus ligmens užtikrinama. Ir kadangi egzistuoja ekonominiai ir kultūriniai skirtumai, Taip, atsiranda pavojus, kad mes susidursime su džinglė, džiunglėmis. Reikia kalbėti apie minimalę uh, algą, minimalų atlyginimą. Ir kai atsiranda, uh, nėra viskas gerai apibriešta, tada atsiranda konfliktas tarp pabėgėlių, ne, bedarbių ir kitų žmonių. Mes Italijoje sukūrėme visą tinklą įvairių E, biurų, kur, e, kurie padeda e, pabėgėliams įsidarbinti ir vietos gyventojams padeda uh, suprasti, kad nėra kažkokios nors specialios diskriminacijos. Paskutinis dalykas, e, e, nes migrantas ir pabėgėlis e, sakoma, kad nedaromas skirtumas, bet reikėtų, norint suvokti visą reiškinį, žiūrėti atidžiau. Dabar uh, Flandrijos Integram agentūros atstovai suteiksiu žodį poniai Verest. Uh, uh, bandoma tarsi supaprastinti iššūkius. Iš tikrųjų, iššūkiai nėra paprasti. Uh, 17 procentų atvykusių pabėgėlių Flandrijoje nemoka, nepažįsta lotiniškų e, raidžių, bet mes e, e, žinome, kaip pakoreguoti programas, nes dauguma pabėgėlių vis tiek nori likti pas mus, taigi mes turime pradėti kurti bendrą ateitį. Pabėgėliams užimtumas yra puikus būdas grįžti į visuomenę. Aš tikrai esu įsitikinusi, kad tai yra pirmas žingsnis integracijos link. Buvo klausimas apie subsidijuotas darbo vietas. Mūsų programa yra tam tikra specifinė priemonė integracijos, bet tos pačios taisyklės vėliau toliau jau galioja visiems. Ta sakė ir ponas Buchvaldas darbas integracijos sitise e, turi būti paremtas individualizuotų požiūrių, taip pat nepamiršti neįgaliųjų problemų. Mes dirbame su nevyriausybinėmis organizacijomis tam, kad žmonės su negale galėtų taip pat e, dalyvauti programoje, bet turiu pripažinti, kad aišku galima daug ką dar pagerinti. Galiausiai norėčiau pakartoti, jog iš tiesų e, profesionalai dirbantis su pabėgėliais, jų turėtų būti daugiau. E, mes savo integracijos agentūroje e, bendraujame su profesionalais iš kitų organizacijų dėl darbo su pabėgėliais ir taip pat dirbame su pabėgėliais. Tai yra koordinuotas požiūris, kuris yra pagrystas e, faktais ir toks požiūris yra būtinas. Tai yra aišku. Dėkoju Ponas Holevinskis, migracijos politikos specialistas, Tartotinės darbo organizacija. Prašom. Dėkuoju, pirmininkė. Keletas pastebėjimų, kuriuos pabandysiu e, išsakyti, reaguodamas į klausimus. Pakartosiu tai, ką sakiau pradžioje. Priemonės turi būti skiriamos visiems gyventojams, ypač ten, kur e, daug yra pabėgėlių. Ir tai Europos kontekste tai vieta, kur gali būti panaudotos įvairių fondų lėšos. Jeigu integracinės priemonės į darbo rinką e, gali būti pritaikytos greitai, tai gali sušvelninti kaštus per trumpą laikotarpį, nežiūrint to, kad yra daug per vidutinį ir ilgesnį laikotarpį, e, nežinant to, kad, e, pavyzdžiui, migrantų gali būti daug. Nežinome apie kitas priemonės. 10 milijardų buvo numatyta skirti Sirijai ir e, tose šalise, iš kur atvyksta pabėgėliai, neįmanoma be pagalbos užtikrinti integracijos į darbo rinką. Tarptautinė darbo organizacija, kalbėdam apie savo standartus, tuos akcentus tuos dalykus. Mes žinome, kad kartais migrantai atvykę e, į kitas šalis gauna mažesnį negu minimalų atlyginimą egzistuojantį toje šalyje. E, tie dalykai e, galiausiai kenkia visai visuomeniai neigiamai paveikia kitų atlyginimus. Taip pat reikia įvairių uh, uh, sistemų uh, stažuotojams. Reikia užtikrinti, kad tie uh, darbuotojai, kurie atlieka stažuotę, netaptų de facto darbuotojais uh, už mažesnį atlyginimą. Dar vienas dalykas e, - reguliuojama e, migracija ir pabėgėlių banga, kaip kad spontaniškas judėjimas yra skirtingi dalykai. Vienas kelias, ką, kaip spręsti problemas, būtų e, taikyti organizuotą perkelimą ir m, informaciją galima būtų teikti iš anksto. Mes žinome, kad valstybės narės svarsto tokias galimybės. Galiausiai teisiniai kanalai, teisėti kanalai, apie tai kalbėjo ne Kengė, TDO nori pasakyti, kad mes e, turime žiūrėti į teisėtus kanalus visais lygmenimis, e, ne tik tai, jeigu kalbėsime apie kvalifikuotus migrantus, bet ir namuose dirbančius e, migrantus. Reikia, kad tai būtų įdėkta visos ES lygmenių. Ačiū. Dabar suteiksiu žodį pranešėjui, ponui Penifei. Ačiū, kalbėsiu trumpai, nes paskui e, komitete dar galėsiu pristatyti savo pranešimą. Dabar tiesiog pabandysiu sureaguoti į šią be galo naudingą diskusiją, beje, labai ačiū už ją visiems diskusijos dalyviais, dalyviams. Mes rengiame pranešimą savo iniciatyvą. Na, o jo tikslas e, yra vertinti pabėgėlių integraciją darbo rinką kaip iššūkį ir kaip galimybę. Taip pat e, norime pateikti ir konkrečių pavyzdžių paremtų geriausią turimą praktiką. Taip pat reikia atsižvelgti ir į visuomenės nuomonę, nes tema labai svarbi. Taip pat Dar norėčiau priminti, kad kai kurie iš jūsų minėjote ir horizontalius klausimus. E, jie susiję su ES, o taip pat ir nacionaliniais teisės aktais. Mes turime dirbti keliais frontais. Aš noriu padėkoti pranešėjai, kuri e, e, parengė pranešimą apie holistinį požiūrį į migraciją, turiuomenį kolegę Silky Jeng. Svarbu kalbėti apie Europos solidarumą apie ES teisės aktų, pavyzdžiui, Dublino reglamento reformą. Tai yra svarbu, norint užtikrinti, kad mūsų strategija dėl integracijos darbo rinką bus sėkminga. Kalbant apie darbo rinką, tai yra vienas iš esminių klausimų. Reikėtų pateikti pasiūlymus dėl reformų. Kai kurios valstybės narės likščiol šiol tinkamai neįgyvendina prieimimo sąlygų direktyvos nuostatų. Ir dėl to valstybėse narėse situacija labai skiriasi. Nors visos valstybės narės e, turėjo vienodai taikyti tas sąlygas, kurios numatytos direktyvoje. Kaip jau buvo sakoma, Nereikėtų e, atimti finansavimo e, skirto kitoms pažydžiamoms darbo grupėms, nes kitaip ES e, piliečiai tarsi konkuruos su pabėgėliais. Tai gali skatinti ksenofobinės ir rasistinės nuotaikas. na, o tai nebūtų naudinga siekiant integruoti pabėgėlius į darbo rinką. Kaip jau sakė kolegos ir ekspertai, valstybėse narėse padėtis darbo rinkoje tikrai skiriasi, taigi reikia ir skirtingo požiūrio. Aišku, būtina atsižvelgti ir kiekvienos valstybės narės kompetencijas. Tikrai nėra tokio sprendimo, kuris tiktų visiems blokar sistemos reformą. Taip, tai irgi svarbu. Apie tai kalbėsiu irgi savo pranešime. Būtina imtis veiksmų tam, kad būtų paspartintas sprendimų dėl pabėgėlio statuso prieimimas. Jeigu asmuo turi daug galimybių gauti tarptautinės apsaugos statusą, yra būtina patikrinti jo e, profesinės e, e, kvalifikacijas tam, kad jį būtų galima kiek įmanoma greičiau integruoti į darbo rinką. Šiandien jau buvo pasidalinta geros turimos praktikos pavyzdžiais, tai tikrai labai naudinga. Dėl šeimų susijungimo, taip, be abejo, tai svarbus dalykas, asmo turi teisę į šeimos gyvenimą ir pritariu tam, kas buvo pasakyta. Na ir galiausiai ištekliai. Jau dabar egzistuoja įvairūs ES fondai. Tai yra ir prieglapšio migracijos fondas, plėtros fondas, taip pat yra numatyta e, lėšų labiausiai pažeidžiamoms gyventojų grupėms, tas lėšas irgi čia būtų galima panaudoti. Taip pat reikia ir nacionalinių veiksmų planų. Kartais nacionalinių lygmenių dėlsiama veikti, viskas užtrunka labai ilgai, dėl to kyla sunkumų. Gal reikėtų rasti kažkokių tai naujų sprendimų europinių lygmenių. Na ir baigdamas noriu pasakyti, kad tikrai E, tikiuosi, kad e, ir kolegos vėliau e, po kovo mėnesio pateiks pakeitimų mano pranešimai ir iš karto dėkoju už būsimą bendratarpiavimą bei šios dienos diskusiją. Ačiū Jums visiems už pasisakymus, pastabas, už visą darbą. Dar ne pabaiga mūsų darbų, gal tai yra tik viena maža dalelė mūsų pirmųjų darbų. Ir mes savo e, komiteto darbo tvarkėje išlaikysime šį klausimą. Labai akivaizdu, kad reikia kalbėti apie darbą. Darbas yra būdas integruoti, padėti žmonėms pradėti naują gyvenimą. Mes grįšime prie šito klausimo ir esu tikra, kad kiti komitetai taip pat imsis šių klausimų. Manau, jog didžioji dauguma laikosi panašios pozicijos, nors ir šiame komitete yra skirtingų nuomonių, bet didžioji dauguma yra pasirengusi dirbti parlamente, kad naujoji Europa funkcionuotų, veiktų e, su žmonėmis atvykusiais iš kitų pasaulio dalių. Ačiū Jums už šią diskusiją. E, mes toliau, kaip sakiau, apie tai kalbėsime ir bus mums malonu išlaikyti e, kontaktus su jumis ateityje. Ačiū.